Buenas tardes, bon après-midi, good afternoon. Labą dieną. Mėly kolegos. Pirmiausiai norėčiau Jūs pasveikinti į bendrą užimtumo ir piliečio laisvių teisingumo ir tos reikalų komitetų posėdį. Bet prieš pradėdami pirmą balsavimą turėtume patvirtinti darbo atvarkę. Jei niekas neturi prieštaravimų, darbo atvarkė patvirtinta. Antra. Norėčiau kad patvirtintumėm šiuos pranešėjus, kai buvo sutarta koordinatorių posėdyje dėl Europos parlamento ir tarybos dokumento dėl pabėgėlių poniai Gijon paskirtas. Kovos suklastoti dokumentas ponas Ducas reglamentas sukūrintis finansinės pagalbos instrumentą išorinėms sienoms ir vizai, vizų sistemai, paskirta pranešė ponė Marinesku, Europos parlamento ir tarybos reglamentas sukūrintis finansinės pagalbos e, priemonę E, policijos bendradarbiavimui kovojant su nus, e, organizuotų nusikalstamumu paskirtas pranešėjas ponas Jekolino. Galiausiai informacinės infrastruktūros ir apsaugos paskirta kolegijai poniai Hankis. Jeigu niekas neprieštarauja, galime pereiti prie pirmo svarstino klausimo. Pirmiausia, norėčiau pasidalinti su jumis, gerbiami Libė komiteto nariai, e, tokia žinia. Kaip per koordinatorių posėdį buvo sutarta, turime pagerbti pono Emilio Di Kapitanį ilgametę tarnystę šiame parlamente Jis garbingai dirbo šiame komitete 20 metų, jis išeina į pensiją dėl amžiaus. Ir visi sutarėme, kad turėtumėm pagerbti jo darbą. Jis dirbo išmintingai, visada pasiruošęs bendradarbiauti su visais kolegomis, nesvarbu, kokiai pilietiniai, kokiai, atsiprašau, politiniai šeimai mes priklausome. Taigi siūlau pagerbti jo darbą, padėkoti, palinkėti jam sėkmės. Tikimės, kad su juo dar susitiksime ir, žinoma, lauksim jo to kolegos, kuris jį pakeis, kuris dirbs jo vietoje per ateinančius metus. Taigi norėčiau, kad būtų užprotokoluotas šis pagerbimas pensiją išinančio kolegos. Dabar bals. Dar noriu pasakyti, kad mūsų komiteto dėl Europos Sąjungos piliečių reglamento buvo sutarta su, su ponė Danoko, su pranešėja, kad balsavimas dėl šio dokumento bus atidėtas, bet e, balsuosime dar dėl trijų dokumentų. Dėl šio dokumento balsavimo data dar kol kas nėra neaiški, bus pranešta, bet dabar norėčiau priminti, kad balsuosime elektroniniu būdu, todėl prašau pasiruošti elektroninės korteles. Kas neturi elektroninių balsavimo kortelių, prašau nusiųsti padėjėją atnešti, nes reikės balsuoti elektroniniu būdu. Pirmas balsavimas. Tai bendras lybė ir e, užimtumo komiteto dokumentas pagal darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį balsuosime dėl e, vienos paraškos dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūros. Pone Voronik Matijo yra pranešėja iš Libės komiteto. Užimtumo komiteto pranešėja yra. Pranešėjas yra kolega Alejandro Serkas. Balsuosime dėl šio dokumento prieimimo ir dėl pakeitimų po antrojo svarstymo. Antrasis svarstymas šiandien būtent yra ant stalo. Dėl jo balsuosime. Pirmininkaujam ponę Lil. Žimtumo komiteto vardu. Galbūt norėtumėt pasisakyti. Tai mes pirmininkavome kartu. Dabar galime pradėti balsuoti dėl du kartus apsvarstyto dokumento. Yes. It's, it's an orientation vote. Čia yra oren, orientacinis balsavimas, kaip matau, šiuo atveju nereikia elektroninių kortelių, tai orientacinis, orientacinis balsavimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Kaip matau, bandomasis balsavimas buvo teigiamas, daugiau pasisakė už because I have to put uh, the two commissions on the machine, two committees on the machine. Just, do, uh, do it, apparently it doesn't register our votes, does it? Does it not register employment? The problem, the problem seems to be Panašu, kad užimtumo komiteto nariai, kurie dalyvauja mūsų posėdyje, turi užsiregistruoti elektroniniai sistemoje, kai balsuojantis deputatai per šitą bendrą balsavimą. Atrodo, kad techninės problemos jau išspręstos. Dabar patikrinsime elektroniniu būtų balsuojame. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt už, trys prieš, dvidešimt trys susilaikė. Taigi orientacinis balsavimas priimta, orientaciniai priimta. The... Dabar antrasis balsavimas dėl šito dokumento tik libe komiteto nariai elektroniniu būdu. Panašu, kad elektroninė sistema dar neparuošta. Palaukim minutėlę. Allowed, Suosime, kai bus leista. No? No. Not yet. Only Libe members. Tik Libe narių prašau balsuoti elektroniniu būdu dėl e, rekomendacijų projekto po antros svarstymo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Iš Libe komiteto rezultatas toks 29 už, 3 prieš, 12 susilaiko. Taigi priimta. business. Next time. Thank you.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 Please, if I may have your attention. Prašau visų dėmesio. Užimtumo komiteto nariai išeina iš posėdžių salės. Libe komiteto nariai lieka. Dabar vyks antras balsavimas dėl antro dokumento. Balsuosime dėl Europos apsaugos orderio. Vėl sveikiname abu pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus. Už tai, kad jie puikiai padirbėjo saugodami, gindami aukas. Taip pat dėkojame moterų reikalų komitetui už bendradarbiavimą, bendradarbiavimą pagal 51 darbo tvarkos įsiklių straipsnį, taip pat ponui Guftensui, kuris pirmininkauja moterų reikalų komitetui, Gal norite tarti žodį? Jei ne, iš karto balsuosime. Pradėsime balsuoti. Orientacinis balsavimas galime bandyti elektroniniu balsu balsuoti, elektroniniu būdu balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 46 už, 2 prieš. Niekas nesusilaiko. Priimta. Vėl dėkoju. Dėkoju ir sveikinu pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus. Ačiū ponia Gustafson. Dar ir trečias dokumentas, dėl kurio reikia pabalsuoti. Dar nebaigtas balsavimas, dar balsuosime dėl trečio dokumento. Kuo greičiau, tuo geriau. Dabar balsuosime dėl. Prašau rimties. Mums, labai, mums labai padėtų, jeigu būtų salėje tyla. Taigi balsuojame dėl pasiūlymo dėl reglamento nustatančio bendrijos vizų kodeksą keitimo. Pranešėjas ponas Louis Michel. Dėkojame Jums už darbą. Ir balsuosime, ar visi pasiruošę. Dar ne visi. Palaukime, kol sistema bus paruošta balsavimui. pristatyti. Taigi, jau galime pradėti balsuoti. Ah, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. I have to announce the amendments. Excuse me. Atsiprašau, reikia pranešti pakeitimus. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 11 konstituojama dalis, antras pakeitimas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. O dabar visas pakisas tekstas. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 39 už, 2 prieš, niekas nesusilaiko. Ačiū, ponė Mišel. Dėkojame ir sveikiname. Ačiū visiems. And now, having come to an end, the electronic vote. Baigiame elektroninius balsavimus, dabar kitas darbo tvarkės punktas Lenkijos pirmininkavimo tarybai peržiūra. Lauksime, kol atvyks e, pirmininkaujančių šalies e, atstovai. Of course, we are here. Monsieur Michel, à la prochaine. Hi.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 Please. We are resuming our work. First of all, we welcome. Pirmiausia, norime pasveikinti poną Igorį Džialuką. Tikiuosi, teisingai ištariau jūsų pavardę. Yra mano senas bičiulis, Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius pavaduotojas, kuris atvyko pas mus kartu su ponu Piotru e, Stachančiku, vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi. Jie atstovauja tarybai pirmininkaujančiai Lenkijai ir e, mūsų piliečių teisų laisvų komitetui pristatys pirmininkaujančios Lenkijos pirmininkavimo išvadas teisingumo srityje. To galėsime užduoti klausimus ir išgirsti atsakymus. Po pono Dzeluko pranešimo ponas Stahančikas pristatys e, savo ruoštų tarybos e, pirmininkavimo tarybai išvadas <clears throat> vidaus reikalų srityje, taigi žodis pana Džialuko. Ačiū pirmininkė. Gera žinia yra ta, kad e, Lenkijos pirmininkavimas greitai baigsis ir jūs, jums nebereikės daugiau ištardinėti sunkių pavardžių, tačiau nepaisant to tikiuosi, kad e, jums išliks geri Lenkijos pirmininkavimo prisiminimai. Kalbėsiu lenkiškai, taigi prašau jūsų užsidėti ausinės. Labai ačiū komisijai už kvietimą. Man yra didelė garbė Lenkijos Respublikos vyriausybės vardu turėti, galėti Jums padėkoti už bendradarbiavimą e, pastarųjų šešių mėnesių Lenkijai. Tai buvo pirmas pirmininkavimas, taigi pakankamai rimtas iššūkis, nes pirmininkauti reikėjo pagal uh, naujas sutarties nuostatas, taip pat piliečiai ir mūsų partneriai, valstybės narės ES daug tikėjusi iš šio pirmininkavimo. Turiu pasakyti, kad per visą pirmininkavimo laikotarpį jutome ypatingą paramą iš Europos parlamento piliečių teisų ir laisvių vidaus reikalų komiteto. Šis komitetas e, teikia didelę paramą pirmininkavimo metu ir šiandienos balsavimas dėl apsaugos orderio buvo šios paramos įrodymas. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjams, šešėjams pranešėjams ir visam komitetui šio dokumento prieimimą. Mums buvo labai svarbu, kad pirmininkaujant Lenkijai pakistų ES veikla baudžiamosios teisės rytyje, kuri anksčiau daugiau dėmesio, e, kuri anksčiau daugiau dėmesio buvo skiriama e, būtent persekiojimo ir baudimo aspektams, tęsdami Vengrijos pirmininkavimo politiką, norėjome taip pat e, labiau atsisukti į nusikaltimų aukas, siekdami stiprinti Europos piliečių teisų apsaugą. Šiandien galiu pasakyti, kad mums pavyko šią užduotį gyveninti ir džiaugiuosi, kad jūs taip pat suvokite e, šio požiūrio būtinumą ir pritarėte jam, pareiškite savo paramą pirmininkavimo metu. Mums pavyko baigti darbus gyvendinant kai kurios svarbius projektus, taip pat kitus projektus įgyvendinant pasiekėme didelės pažangos, taip padėdami pagrindus būsimajam Vengrijoje pirminink, Danijos pirmininkavimui, nes daugelio reikalų dar nesugebėsime įspręsti Teisingumo ministrų taryboje, kuri vyks po dešimties dienų Briuselėje. Pirmiausia, džiaugiuosi <clears throat> šios dienos teigiamais balsavimo rezultatais dėl direktyvos e, projekto dėl Europos apsaugos orderio. Lenkija kartu su Ispanija iš pat, nuo pat pradžių palaikė šį projektą ir manau, kad e, gyvena direktyvos nuostatas bus galima visos ES teritorijoje geriau apsaugoti nusikaltimų aukas, pavyzdžiui, būtinio smurto aukos turės garantijas, e, kad e, smurtautojai, sekdami paskui e, būtinio smurto aukas ir vykdami kitas ES valstybės narės, negalėtų toliau vykdyti smurto jų atžvilgių. Noriu ypatingai padėkoti poniai e, Lopės ir poniai Barijo už pastangas, be jų angažuotų pastangų, be šio komiteto pastangų direktyvos rengimo darbai būtų užtrukę daug ilgiau. Kartu įveikėme ir e, tam tikrą kliūtį susijusią su sutarties nuostata, dėl kurios e, <clears throat> vyko dėrybos. Taigi bendromis parlamento tarybos pastangomis baigėme per du metus dėrybas. Direktyva numatoma pasirašyti gruodžio 13 dieną prieš ministrų, tai yra e, teisingumo ministrų tarybos išvakarėse. Taip pat galime pat, pažadėti, kad remsime pirmininkaujančią Daniją, kuri tęs e, Europos e, apsaugos e, orderio darbus civilinėse e, bylose, taip siekiant dar labiau apsaugoti nusikaltimo aukas. Noriu padėkoti taip pat už pastangas rengiant direktyvos projektą kovos su vaikų lytiniu išnaudojimu ir vaikų pornografijos rytyje. Tai buvo labai svarbus e, projektas ir e, jo gyvenimo metu primti sprendimai e, turėtų apsaugoti pažeidžiamiausius mūsų visuomenės narius, tai yra vaikus. Šio, šį pranešimą rengė ponia Andželylį, kuri labai atsidavusi, atsidavusi buvo tiek šiame komitete, tiek viso parlamento darbo kontekste ir tik tai dviem e, parlamento nariams balsavus prieš, <clears throat> jos pranešimas buvo patvirtintas plenarnėje sesijoje, tai buvo pakankamai mm, didelis jos darbo įvertinimas dėl koreliacinių lentelių. Taip pat sugebėjome susitarti pasirašius atitinkamą tarp institucinį susitarimą. Europos parlamentas e, galėjo pritarti šiam projektui, jį pasirašysime ir e, paskelbsime taip pat kitą savaitę dar kartą. Sugebėjome pasiekti, kad e, nugalėtų gėrio idėja e, siekis apsaugoti aukas ir taip įveikėme tam tikras formalės kliūtis. Mums taip pat pavyko baigti darbus rengiant direktyvą dėl e, informacijos, e, keitimus informaciją baudžiamosios bylose. Šis projektas bus teikiamas balsavimui gruodžio 12 dieną per Europos parlamento sesiją. Tikiuosi, kad taip pat bus jam pritarta per pirmąjį svarstymą. Pradėdami pirmininką, per savo pirmininkavimą pradėjome e, darbo grupės veiklą, kuri turi renkti direktyvą dėl e, minimalių e, nusikaltimų aukų teisų apsaugos ir joms teikiamos pagalbos. <clears throat> Prasidėjo diskusijos ekspertų lygių. Daugelis klausimų, pavyzdžiui, Mm, atitinkamų sąlygų apibrėžimas, e, kylant fiziniai grėsmiai, kontaktai su aukomis, pažeidžiamos e, aukos jų apibrėžimai jau yra patvirtinti tarybos lygiu. Tikiuosi, kad per gruodžio mėnesio tarybos susitikimą bus galima patvirtinti arba bendrai požiūrį į šį projektą arba dalinį bendrąjį požiūrį ir e, siekti ir pateikti svarstyti Europos parlamentui. Taip pat noriu Jums padėkoti už lybės komiteto susidomėjimą e, Europos tyrimų orderio mes e, rugsėjo ir spalio mėnesį vyko diskusijos, kur mes pasikeitėme nuomonėmis su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Tikimės, kad kitą savaitę bent jau tarybos sustikime galėsime patvirtinti bent dalinį po, požiūrį į šią priemonę. Taip pat dėkoju už paramą pirmininkaujančiai šaliai derantis dėl e, direktyvos e, teksto dėl teisės į advokato paslaugas. Darbas įgyvenant šį projektą buvo pakankamai sunkus, tuo galėjome įsitikinti tiek per darbo grupių, tiek ir per politinius susitikimus. Nepaisant to, mums pavyko pasiūlyti beveik kompromisinius pasiūlymus, e, sprendimus, nors dar liko keli klausimai, dėl kurių reikia diskutuoti papildomai. Tos diskusijos vyksta net ir šiuo metu, nes e, pirmininkamo eigoje surengėme Varšuvoje dviejų dienų konferenciją dėl <clears throat> teisinės pagalbos e, tyriant baudžiamosius nusikaltimus ir ta konferencija buvo surinkta bendradarbiavant su Europos advokatų taryba ir e, su Trevizo atitinkama teisės institucija. Šioje konferencijoje dalyvauja Europos parlamento narė, jūsų komiteto narė, ponė Antonesku kuri yra šio projekto pranešėja ir rytoj su ją turėsiu galimybę susitikti konferencijos metu. Per būsimąją tarybos susitikimą norime delegacijoms pristatyti dėrybų išvadas, pasiūlymus dėl kompromisinių sprendimų ir Šie pasiūlymai turėtų būti išėties taškas pirmininkavimo perimsinčiai Danijai, kuri turėtų tęsti šio projekto įgyvendinimo darbus. Pirmininkaujantis šalis darbo grupių pirmajam svarstymui pateikė projektus susijusius e, su e, santokų ar e, partnerysčių kontekste kylančiais turtiniais santykiais siekdami nustatyti, identifikuoti problemas, dėl kurių reiks toliau dirbti arba kurias reiks toliau svarstyti darbo grupėse. Ponas ir ponai, esu įsitikinęs, kad kartu sugebėjome parodyti, kad ES skirta ne vien politikams, ji gali e, būti naudinga ir pasitarnauti paprastiems piliečiams, siekiant spręsti <clears throat> problemas su kuriomis e, jos, jie susiduria savo kasdienybėje ir realiame gyvenime. Dėkoju Jums už pasitikėjimą ir paramą. Būtent Jūsų komiteto paramą jautėme per visą pirmininkavimo laikotarpį. Galiu Jūs patikinti, e, kad e, ir e, norime jūs paprašyti taip pat bendradarbiauti su busimomis e, pirmikaujančiomis šalimis, taip pat ir trejato kontekste. Pirmininkas e, padėkoja pranešėjui lenkiškai, išmoko šį žodį iš pirmininko Buzeko, taigi turime galimybę dabar padiskutuoti kai kurie parlamento nariai pareiškia pagėdavimą užduoti klausimus, jums suteiksime galimybę atsakyti. Pradėsime nuo ponios Gionč. Prašau. Dėkoju, norėčiau e, pasveikinti čia Lenkijos kaip ir minkančių šalies atstovą ir labai svarbu, kad jis tęs tos darbus, kurie buvo pradėti dar pirmininkant Vengrijai. Taigi turiu dukla, keletą klausimų. Pirmiausia, dėl Vengrijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengino E, erdvės. Kaip žinia, būtų tam tikrų problemų ir dabar kalbama, kad turi būti dvigubi standartai, jie visiškai neprimtini. Taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs vertintate procesą ir kaip jūs prisidėjote prie to, kad procesas vyktų sėkmingai. Tai iš vienos pusės antra. Kita vertus, jūs įsipareigojate dėl uh, prieklapšio teikimo paketo ir parlamentas šį paketą palaikė nuo pat pradžių tad ir matome, kad dėl vienų elementų jau padaryta pažanga, dėl kitų darybas e, taryboje įstrigusios, taigi norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate procesą ir prisidėjote prie jo mm, įgyvenimo. Antra, norėčiau žinoti, ar jūs ketinate e, stebėti, kaip vyks darybos su JAV dėl duomenų apsaugos. Taigi norėčiau, kad jūs e, konkrečiai pakalbėtumėte apie šį procesą, dėrybų procesą ir, kaip žinia, nuomonės šiek tiek įskiria dėl to, kaip vertinti duomenų apsaugos klausimus. JAF ir ES tai žiūri gan skirtingai. Pone Busutuli, jūs e, paprašėte žodžio kaip didžiausios frakcijos e, koordinatorius. Prašau žodis jums. Dėkuoju, pone pirmininkė. Na, norėčiau pasitikslinti ir teisingai supratau. Dabar kalbėsime apie teisingumo klausimus, o ne apie vidaus reikalų klausimus. Jeigu taip, tai vėliau, kaip suprantu, bus galimybė užduoti klausimus dėl vidaus reikalų. buvo atsakyta be mikrofono. Taigi aš kaip mm, kalbėtas turiu tik keletą teigiamų pastabų. Na ir PP frakcijos vardu norėčiau pirmiausia padėkoti už teiktą informaciją, o antrą taip pat norėčiau padėkoti už atliktą darbą daugybės ryčių. Ir pavyzdžiui, tokia įdomioje naujas rytyje kaip Europos badžiamoji teisė. Taigi daug padaryta pažangos dėl Europos apsaugos orderio, dėl jo buvo visai nesiniai balsuota. Jūs taip pat kalbėjote apie naujas teisės aktą dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, o taip pat nuo teisės aktą liečianti teisė informacija baudžiamosiose bylose. Taip pat dėkojam Lenkijai, kaip ir minkančiai šaliai, už tai, kad buvo pradėtos diskusijos dėl naujų pasiūlymų, kaip pavyzdžiui, nusikaltimų aukas. Nebejoju, kad kolegė Teresa tuo apie tai plačiau pakalbės, o taip pat e, naujas teisės aktas dėl teisės į advokatą. Pone pirmininkė, mums atrodo, kad šiame naujame etape mes kalbame ne vien tik apie naują etapą, bet ir apie naujus būdus, kaip pasiekti rezultatų. Taip pat kalbame apie naujus sprendimo prieimimo metodus. Taigi, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, Europos parlamentas kaip institucija turi lygiai tokias pačias teisės kaip ir um, taryba bendros sprendimo srityje. Taigi, aš nebejoju, kad bendros sprendimo procedūros pasiekoje sprendimų kokybė bus daug geresnė, bus geresni teisės aktai, o to pasiekoje bus užtikrinta geresnė piliečių teisų apsauga. Nes Kitas svarbiausias ES pro, projektas po vidaus rinkos užbaigimo bus e, vienos Europinės erdvės sukūrimas, kurioje piliečiai galės laisvai judėti su garantijomis, kad jie turės vienodą galimybę gauti prieigą prie teisingumo. Nes kol kas kai kalba eina apie baudžiamą teisę, vis dėlto labai jaučiamos nacionalinės sienos ir piliečiai vis dar baimė keliauti, nes bijo, kad to pasiekoje nebus pilnai užtikrintas jų kaip piliečių teisės kitoje valstybėje. Dėkoju už atliktą darbą. E, galiu patikinti, kad EPP e palaiko jūs jūsų darbuose ir dėl daugumos pranešimų skirtų mano minėtėms teisės aktam pranešėjai taip pat buvo iš EPP. Pirmininkas, na, nematau, kad būtų salėje, norėčiau, ir salėje būtų norinčių pasisakyti kolegų, bet ne, matau, kad panės Argentinį pakėlė ranką. Prašau, žodis jums. Dėkoju, esu šiek tiek suglumus, nes aš maniau, kad kalbėsim apie visas temas, bet dabar apsiribosiu vien tik teisingumo klausimas ir turėčiau štai kokiu pastabu. Ministrai nurodė, kad e, diskusijos dėl galimybės kreiptis į advokatą yra sudėtingos, tačiau vis dėlto buvo padaryta tam tikra pažanga. Aš sutinku, kad tas diskusijos iš tikrųjų yra sudėtingos ir nesu tikra, ar tai iš tikrųjų būdavo pasistumėta į priekį, nes dabar atrodo, kad Danijai teks perimti stafetės e, lasdelę ir pasirūpinti Mm, tuo, kad e, žmonės galės gauti galimybę kreiptis į advokatą. Na, gal tai nėra jų e, prioritetas, Danijos kaip žmonės šalies prioritetas, bet vis dėlto e, šiame kontekste reikia pripažinti, kad abipusis pasitikėjimas nėra būtinai lemiamas veiksnys, jo lab, kad e, galbūt kalėjimus sąlygas ne visuomet yra vienodos valstybės narėse. Taip pat e, ir kai kalbame apie Europos arešto orderį, tai nepakanka vien pasitikėti savimi, e, vieni kitais, nes ir piliečiai kai piliečiai iki teisminio tyrimo ilgame etape gali būti kviečiami į kitą šalį, gali būti netgi bus sulaikomi. Tai tai yra labai sudėtinga situacija, nepakanka vien pasitikėjimo abipusio. Taigi norėčiau paklausti Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies štai ko. Jūs e, plačiai naudojatės Europos arešto orderiu. Taigi, jūs esate ta šalis, kuri dažniausiai jį išduodate. Taigi gal būtų neblogai, jeigu jūs pradėtumėte e, diskusijas dėl Europos arešto kaip priemonės veikimo Europos Sąjungoje ir pradėti diskusijas ir dėl pasitikėjimo e, teismų bendradarbiavimu. Nes mūsų piliečiai, tiesą sakant, E, visai nepatiria tos naudos išplaukiančios iš abipusio pasitikėjimo, kai konkretus atvejus juos paliečia, kaip pavyzdžiui, arešto orderą. Tai norėčiau, kad jūs plačiau nušviestumėte šį aspektą, pane Votskut. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turėčiau keletą klausimų. Na, žinau, kad. Žinau, kad čia uh, Pas mus yra atvykęs Teisingumo ministerijos atstovas ir dabar norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jis liečia nediskriminavimo direktyvą. Libe komitetas yra atsakingas komitetas už nediskriminavimo procedūrą horizontalių požiūrių. Taigi, norėčiau paklausti, kokia pažanga buvo padaryta šios nediskriminavimo direktyvos srityje, ko buvo pasiekta jūsų pirmininkamo metu ir kas liks e, nuveikti Danijai, nes jau kuris laikas ši direktyva blokuojama taryboje, bet esu tikra, kad piliečiai turi teisę geresnę apsaugą nuo, nediskrim, nuo diskriminavimo. Juolab, kad jūs sakėte, kad žmogaus teisės buvo vienas iš jūsų svarbių prioritetų. Pirmininkamo metu. Kitas dalykas. Jūs, e, kaip minėjote, direktyvą dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos. E, tai iš tikrųjų gera iniciatyva ir ši iniciatyva buvo pasiūlyta po to, kai buvo patvirtintas aktas dėl Europos Sąjungos e, baudžiamųjų veikų registro. Uh, Taigi norėčiau paklausti jūsų, kaip iš praktinės perspektyvos e, turi būti įgyvendinami šie teisės aktai. Jie turi įsigalioti vėliausiai po dviejų metų. Kitas dalykas e, - lažybų manipuliavimas. E, kitais metais Lenkijoje įvyks Europos čempionatas, todėl jums yra svarbus šis klausimas ir tokia korupcijos forma Europos lygių vis labiau plečiasi ir nesimame jokių veiksmų kovoti su šiuo fenomenu taryboje sporto ministrai. aptarė tokius klausimus kaip liečiančių sportą, tačiau visiškai nepelėtė bendradarbiavimo su policija klausimų. Taigi galbūt veikiau teisingumo ministrai turėtų svarstyti šį klausimą, nes labai svarbu, kad būtų kovojama su šia organizuota nusikalstamumo forma, kuriai likščiol buvo skiriama nepakankamai dėmesio. Ir galbūt su šia nu, organizuota nusikalstamo forma būtų kovo, lengviau kovoti negu su kitomis nusikalstamo formomis, kaip pavyzdžiui, pinigų plovimu, priekyba narkotikais ir toliau. Kitas dalykas - kova su e, terorizmu. Na, jeigu pažvelgtume į įvairias ataskaitas, tai nuolat ten atkreipiamas dėmesys į kovą su e, fundamentalistiniu islamu. Tačiau, pavyzdžiui, Vokietijoje ir kitur e, dabar jau kraštutinis e, kraštutiniai kairieji atsidūrė visuomenės dėmesio centre. Tu, pažiūrėjau, atkreips dėmesį į kitataučių nužudimo atveju seka Vokietijoje, kaip yra dabar dėl šio nusikaltimo formos. Ačiū. Norėjau padėkoti Lenkijai, pirmininkaujančiai šaliai, už tai, kad daug darbo įdėjo dirbdamas su įstatymus susijusiu dėl e, nusikaltimo aukų apsaugą. Tikrai buvo padaryta daug ginant aukų e, teisės. E, Mano klausimas irgi yra susijęs su šituo dokumentu. Aš esu pranešėja dėl dokumento, kuris, kuris dabar yra svarstamas, dokumento susijusio su nusikaltimų aukų apsauga. Kaip žinau, Lenkija pirmininkaudama labai džiugiai priėmė šitą iniciatyvą ir kai šitas dokumentas buvo patvirtintas, visi tiesiog plojo už tai, kad šis dokumentas buvo priimtas, bet sprendžiant iš visų diskusijų nuo pat nuo pat gegužės atrodo, kad šitas pirminis džiaugsmas mažėja, slopsta, nes jau taryboje kalbama apie apkarpimus šią srityje. Mes norėtumėm praplėsti šitą dokumentą, praplėsti apsaugą, o ne apkarpyti, nesumažinti ir tikiuosi, kad su jūsų indėliu šitas dokumentas bus sustiprintas, o ne susilpnintas. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kaip jums atrodo, uh, kaip būtų galima, pirmininkaujant Danijai, toliau dirbti, ar jie m, mm, toliau kovo šitoje kovoje, žinoma, jūs galbūt to ar negalit žinoti, bet tiesiog galbūt galit patarti, kaip mes galėtumėm paskatinti šito dokumento teisingą įgyvendinimą, įtraukiant tarp nu, nusikaltimo aukų ir organizuotų nusikaltumo aukas ir terorizmo aukas, taip pat ir ypatingai jautres, jautrius segmentus aukų, kaip pavyzdžiui mažamečiai ar moteris, taip toliau, kad aukos būtų saugomos, kad jos turėtų teisų, kad jų e, jos turėtų teisų į psichologinę pagalbą, į vertimą, kad jų gyvnačiai būtų apsaugoti. Dažnai mes teisę suteikiame e, nusikaltėliams, agresoriams, bet dėje ne, ne aukoms. Tai norėčiau žinoti jūsų nuomonę, kaip mes galėtumėm, kokius žingsnius toliau žengti, kad sekanti, pirmikaujanti šalis dirbtų taip pat m, efektyviai, kad galų galę šis dokumentas būtų e, priimtas, kad mes galėtum dar impulsą vieną duoti m, šiam svarbiam dokumentui. Ačiū, ponė Romero Lopės. Ačiū pirmininkė, aš irgi buvau pranešėję dėl Europos apsaugos orderio e, nuo smurto nukentėjusiams moteriams. Taigi aš irgi norėjau padėkoti Lenkijai kaip pirmininkaujančiai šaliai už pastangas, kurias dėjo pirmininkaudama, kad iš tikrųjų šitas e, orderis būtų prioritetas, tikrai galėjo atsitikti ir kitaip. Ir būtų, buvę, mm, būtų reikėję laukti Danijos pirmininkavimo, kaip yra atsitikę ankstesniais atvejais. Taigi, pirmininkaujantį valstybę labai stengiasi pagreitinti šito dokumento svarstymą, todėl ir pavyko pasiekti tokių gerų rezultatų. Kalbant apie mm, teismo proceso priemonių paketą, norėjau užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie pasiūlymą, direktyvos pasiūlymą, direktyvos susijusios su teisė į teisinę pagalbą, į advokatą. Žinau, kad bėdos, sunkumai kyla ten, kad, kad įtariamasis turi teisę į advokatą, bet tiksliai nežinom, kaip kiekvienoje šalyje šita teisė yra įgyvendinama. Nežinom, kokios valstybės labiausiai prieštarauja tokiai bendrai teisiai. Taigi įdomu, kaip toliau klostyti situaciją pirmininkaujant Danijai. Ir trečias klausimas susijęs su prieglopšio paketu. Komisija nesnei pristatė dokumentą. Šiame dokumente konkrečiai nekalbama, nėra įtrauk, įtraukti tie pasiūlymai, kuriuos buvo pateikusi dėl Dublino mm, dokumento E, Lenkija pirmininkaudama. Tik noriu sužinoti, Dublino reglamentas kokių sunkumų iškėlė, kodėl e, jo pasiūlymai nėra įtraukti ir ar Danija pirmininkavimas e, atsižvelgs į šitą klausimą. Ir paskutinis dalykas. Šengeno sienų kontrolė, kokių pakeitimų galima būtų laukti ateityje ir kas buvo pakeista iki šiol. Ačiū. Gerbiamas susisekretoriau, dabar jūsų laikas atsakyti. Mes čia turime du Lenkijos vyriausybės atstovus, ponas Dzeluk ir ponas Tahančik. Tikriausiai kalbu už visą komitetą sakydamas, kad Lenkija labai atsakingai e, pirmininkavo tarybai visą pusmetį. Jūs padarėte esminių žingsnių įvairiais klausimais ir norėčiau, kad tai tikrai būtų, mm, būtų paminėta. Taigi, ponė Dzaluk, žodis jums. Ačiū už klausimus, taip pat dėkoju už Lenkijos pirmininkavimo aukštą įvertinimą, tai patvirtina, kad aš neklydau vertindamas tam tuos tarpusavio santykius, kurie susiformavo tarp pirmininkaujančios Lenkijos ir tarp jūsų komitetos, siekiant e, užtikrinti ir apsaugoti žmogaus teisės. Dalis klausimų susijusių su Lenkijos pirmininkavimo kompetencija buvo iš srities, už kurią nebuvo atsakingas teisingumo ministras. Tai pavyzdžiui, šiandieno erdvės išplėtimas prieglopščio e, sistemos e, pokyčiai e, Dublino, su Dublino konvencija susiję klausimai. Tikiuosi, kad ministras Tahančiukas juos atsakys. Mes tuos klausimus pasižymėjome. Tiesa yra tokia, kurią minėjo ponas Busutil, mums prisėjo dirbti pasikeitus padėčiai, remiantis naujos sutarties nuostatomis e, visiškai kitoje, kitos jėgų pusiausvėros akivaizdoje, kurioje Europos parlamentui teko daug svaresnis vaidmo, ne aš turėčiau vertinti, kaip prie šių sąlygų prisitaikė ir kaip juose pasirodė pirmininkaudama Lenkija, tačiau tik norėjau priminti, kad tai buvo pirmasis mūsų pirmininkavimas, ne, nebuvome sukaupę jokios pirmininkavimo patirties, mes Lisabono sutartį priėmėme kaip tam tikrą teisinę infrastruktūrą, kurioje turėjome veikti ir judėti susitikimai su Europos parlamento atstovais, mūsų atvirumas, kurį norėjome parodyti, parlamento atžvilgių, diskusijų nuoširdumas, e, ar esu trilogose <clears throat> parodė, kad mes visiškai e, neturėjome ketinimų neįtraukti į diskusijas parlamento ir nesuteikti jam tokio vaidmens, koks nustatytas Lisabono sutartyje. Taip pat akivaizdu, kad e, savo pirmininkavimo metu pasitelkėme valstybių narių patirtį, o ją perdodant Europos parlamento vaidmo taip pat jau visą laiką buvo labai svarbus, taigi ne man vertinti, ar tinkamai pasinaudojame Lisabono sutarties nuostatomis, tačiau šį iššūkį priėmėme. Norėjome, kad kaip numatoma sutartyje, kuriant Europos Sąjungos teisę vienodomis sąlygomis ir teisėmis galėtų dalyvauti abi bendrijos teisėkuros institucijos nemažai klausimų buvo susiję su direktyvos dėl nusikaltimo aukų apsaugos projektu ir teisės į advokatą. Kalbant apie nusikaltimų aukų direktyvos nuostatos reikia atkreipti dėmesį bent jau į du faktinius aspektus. Pirmiausia, direktyvos projektas buvo pateiktas tik besibaigiant Vengrijos pirmininkavimui, todėl diskusijos e, taryboje dėl šio projekto prasidėjo tik e, pradės pirmininkauti Lenkijai, tai plačios apimties dokumentas, kuris e, susijęs su ankstesniu pagrindų sprendimu ir su juo susijusiais aspektais. Reiškia, medžiagos svarstymams tikrai buvo labai daug ir yra labai daug neturėjome galimybės baigti dėrybas bent jau taryboje per šios penkerius mėnesius per vieną vienos valstybės pirmininkavimą leisiu savo teikti, kad šios rytėje padaryta pakankamai didelė pažanga. Kaip minėjau, įžanginėje kalboje mums pavyko uh, išspręsti kai kurios klausimus, dėl kitų sprendimas jau ne už kalnų, pavyzdžiui, dėl direktyvos taikymo srities ir aš manau, kad tai turėtų būti labai geras išėties taškas, atspirties taškas Danijos pirmininkavimui, kad per būsimai pusmetį tarybos lygmenyje būtų galima pasiekti kompromisą. Nebe priežasties minėjau, apie tai, kad tęsime Vengrijos pirmininkavimo metu pradėtus darbus apie bendradarbiavimą tarp Vengrijos ir Lenkijos pirmininkavimo kontekste, kiek pats ją galiu vertinti. Ta bendradarbiavimo jis buvo puikus ir e, iš pat pradžių mūsų planai susiję su pirmininkavimo tvarkaraščiu su kalendoriumi nebuvo siejami su uh, mūsų ketinimais, kuo greičiau baigti Vengrijos pirmikavimo metu pradėtus klausimus. E, labai ir po to greičiau pradėti Lenkijos pirmikavimo metu pradėtų projektų svarstymą, nes labai dažnai e, pirmikavimo sėkmingumas yra vertinamas pagal teisėkuros projektų uh, užbaigtų teisėkuros projektų skaičių. Mūsų vertinimu tai nėra vienintelis rodiklis, nes pavyzdžiui, e, nusikaltimų aukų e, apsaugos klausimą norėtume palikti, baigti spręsti per Danijos pirmininkavimą, nes paprasčiausiai mums pritruko laiko per savo pirmininkavimą. Šį klausimą užbaigti dažnai laikas tokiais klausimais būna blogas patarėjas ir ateityje galėtų tokie skuboti sprendimai mums atsisukti antrų galų. Teisė į advokatą. Šis klausimas pasirodė sudėtingesnis, nei mes tikėjomės pačioje pradžioje. Tai susijęs su keliais klausimais. Taip pat uh, netiesiogiai ir su Europos ekonomikos krize sprendimai susijęs su teisės advokato užtikrinimu, būtent kuomet advokato paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto, tai yra e, susiję su biudžeto išlaidomis ir e, Lenkijos. Lenkija pirmininkavimo metu visą laiką laikėsi tokio požiūrio, kad e, nesugebėsime įdėkti tokių sprendimų, kurie viena vertus būtų teisingi ir kita vertus nieko nekainuotų. Deja, tų uh, kaštų apskaičiavimas e, apsunkina darybos, nes e, visi darybininkai grįžę namo turi pasiaiškinti finansų ministrams savo dėl biudžeto išlaidų didinimo, kuomet pastarė reikalauja jos mažinti. Ir tai buvo viena iš problemų, su kuria susidūrėme darybų metu. Jums taip pat e, nepaslaptis, kad po Europos žmogaus teisų teismo kelių sprendimų, kai kuriuose bylose susijusiuose su teisė advokato paslaugas, čia e, galiu paminėti e, Zardius e, byloje priimta Europos žmogaus teisų teismo sprendimą, taip pat kitas bylas nemažai valstybių narių turėjo pakeisti savo teisės aktus atitinkamus ir pradėjo dėkti naujus sprendimus, e, pagal kurios užtikrinama teisė į advokatą ir mes tikimės, kad būtent dėl šių pakeitimų procesai atitinkamose valstybėse narėse pajudės greičiau. Pirmininkavimo pradžioje per mūsų susitikimą su Libė komitetu Lenkijos teisingumo ministras pareiškė, kad pirmininkavimo užmojis Lenkijos bus užbaigti tarybai pradėtus darbus ties šią direktyvą. To siekime, dėja šio tikslo įgyveninti mums nepavyko. Todėl e, linkime geriausios kloties pirmininkaujančiai Danijai ir tikimės, kad po pusės metų jie galės jums pristatyti šią gerąją naujieną. Panas Argentinė, Europos parlamento norė atkreipė dėmesį į tam tikrą Lenkijos ypatumą susijusi su Europos arešto orderiu taikymu ir naudojimusi juo. Galėčiau čia pradėti tam tikrą polemiką šiuo klausimu, nes e, viena vertus džiaugiuosi, kad jūs pastebėjote, jog Lenkija išduodama Europos arešto orderių kiekis sumažėjo, tačiau antra vertus ne vien Lenkija, tačiau ir e, visa rytų Europos dalis e, išduoda panašų kiekį Europos arešto orderio bendrame kontekste Lenkijoje, aišku, šių orderių yra išduodama daugiausiai vidurio rytų Europoje. Todėl Lenkija ir labiausiai krenta, krenta į akis. Per du pastarosius pusmečius Europos komisijos ataskaitą dėl Europos arešto orderio taikymo ir atitinkama tarybos išvada, kuri turėtų būti patvirtinta artimiausių metų per artimiausią tarybos susitikimą po e, gruodžio mėnesį. E, tas išvadas susieksime atkreipti dėmesį į tam tikrus skirtumus atskiriuose valstybėse narėse susijusius su Europos arešto orderio taikymu ir tie skirtumai galbūt yra susijęs su tam tikru skubotu Europos arešto orderio tvarkos patvirtinimu atsižvelgiant į tą ypatingą politinę padėtį, kurį atsidūrė Europa. Galiausiai pirmininkaujantį šalis nori pažymėti vykstančią diskusiją dėl sąlygų įkalinimo įstaigose ir kitaisminio suėmimo sąlygų suvienodinimo. <clears throat> Kuo labiau plėtojasi, išvystosi ši diskusija, tuo aiškiau matome, kad e, padėtis susijusi su mm, įkalinimo įstaigų sąlygomis ir uh, jų poveikiu Europos arešto orderio taikymu nėra tokia vienpusiška, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Kuo daugiau argumentų sukaupėme, tuo aiškiau matome, kad regioniniai ar e, skirtumai tarp atskirų valstybių narių Europoje ir toliau išlieka ir Nebūtinai tie, kurie pradžioje buvo laikomi blogiukais arba tos valstybės, kurios buvo laikomos blogiukėmis, iš tikrųjų tokios yra. Esama ir tam tikrų priemonių kur, kuriomis ne vien ES teisės aktais remiantis galime užtikrinti e, žmogiškojo rūmo. Čia pirmiausia turiu omenyje atitinkamas Europos tarybos konvencijos ir kitus e, mechanizmus, prevencijos mechanizmus susijusius su kova su kankinimais arba Junktinių tautų organizacijos konvencijos atitinkamais papildomais protokolais, kovos su kankinimais. Galbūt abiem šiomis priemonėmis nepakankamai naudojamas visose e, valstybėse narėse, nes ne visos jos yra ratifikavusios atitinkamas konvencijas ir e, ne visose e, ratifikavusiose šalise konvencijos nuostatos deramai yra vykdomos, taip pat ir žmogaus teisų teismo sprendimai ne visur vienodai praktiškai gerai gyvendinami. Žinoma, negalime pradėti naujos diskusijos šio klausimo, tačiau Lenkija yra pasirengusi su kitomis valstybėmis narėmis jau kitame kontekste diskutuoti šiais klausimais. Kalbėtume apie ponios Boskurt klausimą dėl kovos su diskriminacija direktyva. E, čia man kyla tam tikrų keblumų, e, nes e, remdamasis turimą informaciją galiu pasakyti, kad pirmininkavimo metu Lenkijoje baigė darbus rengiant pažangos ataskaitą dėl e, e, amžiaus kaip e, diskriminavimo priežasties. Manau, kad darbai pradėti Lenkijos bus tęsiami pirmininkaujant Danijai. Amžius kaip diskriminavimo priežastis, kaip pasirodė ir arba išaiškėjo esama dviejų kraštutinių grupių, tiek labai jaunų, tiek e, vyresnio amžiaus žmonių, kurios yra diskriminuojamos dėl savo amžiaus. Kalbant apie e, dalinį direktyvos keitimą dėl vaikų seksualinio išnaudojimo, siekiant e, susijęti baudžiamųjų e, registrų turime informaciją, tai norime labai pasidžiaugti šiuo pakeitimu, nes viskas nuo to ir prasidėjo, viskas prasidėjo nuo ditrų bylos. Tuomet pradėjome mąstyti, kaip reikėtų suderinti Europos lygmenių atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas, o ta byla noriu Jums priminti ir buvo susijusi su tuo, kad vienoje šalyje numatytos bausmės ir baudžiamosios priemonės nebuvo numatomos kitoje šalyje ir sudarė galimybės anksčiau už <clears throat> atitinkamus <clears throat> nusikaltimus vaikų atžvilgių baustam asmeniu perskelti į kitą šalį ir ten toliau dirbti, pavyzdžiui, su vaikais. Taip pat pasižymėjau klausimą dėl korupcijos sporte. Mūsų pirmininkavimo metu jau nebus e, turbūt kažkokiu aktyvesnių veiksmų šioje srityje imamasi, tačiau turiu sutikti, kad e, šis klausimas e, Europos lygmenių nebuvo tinkamai svarstamas, išskyrus Europos tarybos konvenciją, kurią ratifikavo nedidelis kiekis valstybių ir jos sėkmė tikrai nėra patenkinama, kalbant apie atitinkamus sprendimus, kurie yra taikomi Lenkijoje, tai turime galiojančius teisės aktus kovai su korupcija sportu. Kitas klausimas yra, kaip tinkamai yra šie teisės aktai įgyvendinami ir kokie, e, koks yra jų veiks, veiksmingumas nes tai yra nusikalstama veika susijusi su pakankamai e, dideliu finansiniu pelnu ir nauda, todėl ši veika yra labai aktyviai slepiama. Aš manau, kad su pirmininkavimą perimsinčia Danija turėsime diskutuoti apie tai, kaip toliau elgtis, svarstant ir sprendžiant šį klausimą. Pritariu dviem paskutiniams e, kalbėtojams, e, poniai Jimenės Barijo ir Romero Lopes, dėl teisės į advokatą. Dar kartą grįžtu prie šio klausimo. Pirmiausia, visas e, valstybės narės labai nustebino padėties valstybės narėse vertinimas padėties susijusius su teisė į advokatą vertinimus, nes e, visos valstybės narės privalo laikyti žmogaus teisų nuostatos ir idealėje stacijoje ir standartai turėtų būti vienodi, tačiau taip nėra, todėl reikia geriau gyveninti atitinkamas direktyvos nuostatas, tiksliau reikia siūlyti šią direktyvą Lenkija, kuri vadovauja daryboms e, dėl šio projektų, taip pat ir dėl kitų projektų, ieškojo e, aukso vidurio tarp piliečių teisų apsaugos ir kartu būtinybės atsižvelgti į baudžiamąjį procesą, užtikrinti baudžiamojo proceso nuostatas, nes e, piliečių teisų apsauga neturėtų uh, užkirsti kelią baudžiamosios, e, baudžiamo proceso teisės e, nuostatų įgyvendinimui. Taigi čia mes e, dėl procesinių priežasčių kai kuriuose šalise galima tam tikrą laikotarpį nesuteikti įtariamiesiams ir teisiamiesiams asmenims advokato ir mes norime, kad tas laikotarpis būtų visose šalise vienodas ir nei minutės ilgesnis. Dar kartą dėkoju Jums už klausimus ir e, jūs atsispindi jūsų susidomėjimas mūsų pirmininkavo rezultatais. Dar kartą ačiū. Dėkoju, ponė Zeluk, dėkoju už tai, kad atsakėte labai išsamei visus užduotus klausimus. Tikrai jūs labai plačiai ir konkrečiai paaiškinate mm, ir atsakėte visus klausimus. Ir matau, kad pane Botskut dar nori užduoti klausimą. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę dar sėki pasisakyti. Jūs labai išsamei atsakėte į mano klausimus, tačiau vieną klausimą vis dėlto pamiršote. Tai yra, man rūpi sužinoti. Štai ką. Tarkim, jeigu kalbame apie kovą su terorizmu, tai norėčiau sužinoti, kaip ketinama kovoti su kraštutiniais dešiniaisiais. Į šį klausimą buvo neatsakyta. tai yra nauja tema, nes nenoromis dėmesys iš kraštutinių politinių jėgų kylančiai grėsmiai padidėjo po nesenų įvykių Norvegijoje ir išpolio Utojo saloje. Atrodo, kad reikia tam tikro apmąstymo laikotarpio apie tai, kaip nusikaltimai susijęs su kraštutiniais dešiniaisiais skiriasi nuo kitų kraštutinių judėjimų vykdomų nusikaltimų. Ir nežinau, ar kriminologijos požiūrių mes rastume pakankamai priežasčių, kad e, kraštutiniuosius e, dešiniuosius judėjimus galėtume įvertinti kaip keliančius didesnį grėsmę nei kiti kraštutiniai judėjimai. Nejutome tokiu poreikiu, kad e, šis klausimas būtų svarstomas E, kažkaip ypatinga tvarka arba netgi pirmininkaujant Lenkijai būtų rengiamos šio klausimo viešosios diskusijos, kurios būtų buvusios neparengtos. Todėl <clears throat> atsižvelgiant į didėjančią grėsmę iš visų kraštutinių ekstremistinių judėjimų galime konstatuoti, kad e, tokia problema yra ir mes jau nebūdami pirmininkaujančių šalimi siekime toliau aktyviai dalyvauti diskusijoje. Na kągi, dėkoju, galime perėti prie kito pristatymų raundo. Taigi Lenkijos e, kaip pirmininkaujančių šalies pusės sveikinu atvykusi pana Hansas. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Taigi, buvo puiku išklausyti visų paaiškinimų apie teisingumo klausimus ir dabar jūs pasakysite apie saugos aspektus bei vidaus reikalus, prašau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanow... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos. nušvies e, Lenkijos kaip pirmininkaujančių šalies darbus vidaus reikalų srityje. Be abejo, vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų buvo darbai susijęs su bendrijos prieglapšio teikimo sistema. Taigi savo pirmininkamo metu mes e, dėjome visas pastangas tam, kad būtų laikomasi e, numatytos sistemos skirmo datos, tai yra 2012 metų pabaigos. Kaip, tik, kaip žinia, e, teisės aktų paketas, žinomas, kai bendrijos prieglapčio taikymo sistema apima penkis teisės aktus, kai dėl kvalifikavimo direktyvos. Tai turiu padėkoti Vengrijai, kaip pirmininkam visai šalių, už tai, kad buvo susitarta dėl šio teisės akto turinio. O taip pat e, noriu padėkoti parlamentui ir už kompromisą dėl e, atitikties lentelių ir tokiu būdu mums pavyko patvirtinti šį teisės aktą mūsų pirmininkamo metu. Savo pirmininkamo metu sustelkėme į tuos pakeitimus, kuriuos reikia daryti Dublino reglamente. Taigi, e, darbai prasidėjo Sopote šiais metais neformulė TVR taryba ir pagrindinis tikslas buvo įveikti aklavietę, kurioje atsidūrė darybas dėl šios direktyvos. Taigi, ta, toje tai aklavietėje jau trypčiame daugybę metų. Taigi, mūsų pirmininkavimo metu E, buvo, pavyko sukurti tinkamą perspamą mechanizmą, o taip pat ir mechanizmą skirtą, e, kuris leisų sudaroti su išskirtinė padėtimi, e, kaip, pavyzdžiui, yra labai dideli prieglapšių prakyčytojų srautai. Na, nu, kai dėl TVR tarybos išvadų, kurios buvo patvirtintos korepero posėdėje, tai mes nusprendėme į Dublino reglamentą įtraukti naujas straipsnis skirtą ankstyvam perspėjimui bei krizių valdymui prieglopščio tiekimo srityje. Šie klausimai be kita ko bus aptariami kitą savaitę kitoje TVR taryboje. Taigi, Ties, šios, ties šiais klausimais dirbsime dar ir per paskutinėsis mūsų pirmininkavimo savaitės gruodžio mėnesį. Ir tikimės, kad mm, pavyks puikiai bendradarbiauti su uh, parlamentu e, ir pranešėjų šias rytyje ir darbas vaiginikuo sėkmė. Naudodamasis e, progą norėčiau padėkoti pirmininkui už tai, kad pasiūlyti sukurti kontaktų grupę. Jos dėka pavyko daug pasiekti, be kita ko. Uh, kai bandėme įveikti aklavietę ir dėrybas dėl uh, Dublino direktyvos. Mes pradėjome diskusijas dėl Eurodac reglamento, tiesa šios darybos šiek tiek įstrigo. Ir tikimės, kad komisija pasiūlys naujos redakcijos reglamento pasiūlymą. Tikimės, kad bus naujų pasiūlymų dėl prieigos prie Eurodac sistemos ir tie pasiūlymai bus formuluoti kiek įmanoma anksčiau. Nes. Uh, Jeigu darbai užsivilkins, tai kils pavojus, kad nepavyks jų užbaigti iki 2012 metų pabaigos, o kai dėl primimo direktyvas, tai e, rytoj vyks paskutinis tai šio klausimo dirbančios darbo grupės posėdis, buvo užbaigtas pirmasis svarstymas, na ir rytoj bus užbaigti darbai darbo grupės lygių. išliks tam tikrų labai konkrečių problemų. Ir šiuo požiūriu laikomės labai iškios pozicijos. Ir tik tikimės, kad Danija savo pirmininkamo metu galės perimti tos klausimus, dėl kurių taip intensyviai dirbome, o kai dėl su direktyvomis susijų procedūrų, tai pavyko išspręsti tam tikrus klausimus ir mes nustatėme pačias svarbiausias problemas ir bandėme spręsti. Mes savo pirmininkamo metu susitelkėme į prieimimo direktyvą, bet tuo pačiu metu bandėme išspręsti ir problemas e, susijęs su kitomis direktyvomis, tačiau tiek mums, tiek ir Danija teks dar daug padirbėti. Ir e, darbo metu vienas iš svarbiausių elementų buvo solidarumas tarp valstybių narių. Taigi, dirbdami ties Dublino reglamentu, mes atsižvelgėme į solidrumą kaip į principą ir tikimės, kad Danija ir toliau dirbs šią dvasę. Pavyzdžiui, kai bus kalbama apie migracijos ir prieklaušio teikimo fondą. O kai dėl teisėtos migracijos? Manau, kad e, darbai dėl vieno leidimo buvimo šalyje ir darbų jau artėja link pabaigos. Tie darbai buvo sėkmingai pradėti pirmininkant Vengrijoje, o mūsų pirmininkavimo metu pavyko išspręsti klausimus susijusius su atitikties lenktele ir gerokai pažengėme į priekį ir dabar jau tarsi darbai artėja link pabaigos. O kai dėl darbuotojų perkeliamo bendrovių viduje direktyvos, tai dėl šios direktyvos kaip ir nėra kažkokių naujų dalykų, darbai yra gerokai pasistumėję į priekį ir jeigu nepavyks darbų užbaigti mūsų pirmininkavimo metu, tai tikrai tai pavyks padaryti pirmininkaujant Danijai ir anksti jos pirmininkavimo metu. O kai dėl E, sezoninių darbuotojų direktyvos e, buvo padaryta tam tikra pažanga, buvo išspręstas tam tikros problemas, tačiau valstybių narių e, nuomonės dėl galutinės direktyvos formos gerokai įsiskiria ir Danijai į savo pirmininkamo metu teks ir toliau dirbti ties šio klausimo, kai dėl sienos apsaugos klausimų, tai užbėgime darbus susijusius su Frontexo mandato peržiūrimu teisės aktų taip pat buvo peržiūrėtas reglamentas dėl vietos lygio sienos skirtimų, ypač kai šis klausimas liečia Kaliningrado sritį. Jau vyko balsavimo dėl šio reglamento ir tikiuosi, kad jis bus patvirtintas artimiausiu metu. Taip pat dirbame ties tais pakeitimais, kuriuos komisija pasta, pristatė dėl Šengeno sienos kontrolės kodekso. Na ir mūsų pirmininkavome metu iškilo problemos susijęs su Šengeno erdvės apsaugos sustiprinimu. Ir mes dirbame ties šiuo klausimu. vadovaudomėsi prielaida, jog e, Šengeno kodekso keitimas neturėtų reikšti, kad bus kliudama laisvam asmenų ir prekydėjimui. Mes taip pat aptarėme e, komisijos e, rugsėjo mėnesį paviešintą paketą ir mes aptarėme Šengeno stebėsnos ir vertinimo uh, dokumentą, taip pat ir Šengeno sienų kodekso keitimo dokumentą. Bet turėtume aiškiai suvokti štai ką. Jeigu norime sukurti veiksmingą įvertimo sistemą, tai reikia ir toliau diskutuoti ir pagalvoti, kaip paskirstyti uh, kompetencijos e, sritis ir užduotis tarp komisijos ir valstybių narių. Taip pat uh, jeigu norime stiprinti vertinimo sistemą, reikia be kita ko kalbėti apie tai, kaip užtikrinti, kad e, šalis laikytųsi savo prisimtų įsipareigojimų, o kai e, e, laikinų sienos kontrolių sugražinimo, tai e, nepamirškime, kad tokie sprendimai neturėtų kliudyti laisvam asmenų judėjimui. Ir tai taip pat nereiškia, kad valstybės narės gali nesilaikyti savo įsipareigojimų užtikrinti sienų apsaugą ir kontrolę. Taigi, e, per kitą vadovų tarybą, per kitą tarybą, atsiprašau, 13 dieną bus kalbama apie šios klausimus, o kad dėl kovos su nusikalstamumu, tai mūsų pirmininkamo metu prioritetas buvo kova su nusikaltimu susijusiu su narkotikais, o konkrečiai sintetiniais narkotikais. Taigi buvo e, patvirtintas Lenkijos pasiūlytas paktas prieš narkotikus. Taip pat mūsų pirmininkamo metu e, Mm, bendradarbiavimą su savo mm, partnerimis šalimis rytuose, dirbame ties klausimai susijusiu su kova su e, narkotikų naudojimu ir platimu. Tai be kita ko ypatinga dėmesį skiriame psichoaktyvioms psichotropinėms medžiagoms ir komisija kitais metais pasiūlys teisės aktų paketą. O kai dėl PNR e, direktyvos, tai taip pat dirbame ties šio teisės aktu, buvo padaryta pažanga. Na ir savo darbe e, orientavimas į tai, kad reikia užtikrinti iš vienos pusės skaidrumą, iš kitos pusės asmens duomenų apsaugą. Na ir kitas svarbus dalykas yra susijęs su E, Šengeno erdvės išplėtimu. Taigi, rūpiučio mėnesį mes parengėme kompromisinį pasiūlymą, o po to dalyvavome dėrybose dėl šio pasiūlymo su visais interesuotais subjektais. Dėja, TVR taryboje rugsėjo mėnesį buvo atsisakyta patvirtinti šį pasiūlymą, taigi dėrybos ir toliau tebesitėse. Na ir mes Tikimės, kad vadovų taryba išdėsi savo nuomonę dėl šio pasiūlymo. Mes esame nusiteikę labai atvirai. Ir lankščiai pažiūrėsime į vadovų tarybą priimtus sprendimus. Ačiū. Ačiū, ponė Stahančikai. Dabar klausimų raundas. Ponas Busutilis pirmas pakėlė ranką. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už tokį išsamų pristatymą to, ką Lenkija nuveikė pirmininkaudama. Ypač tokioje kontroversiškoje jautrioje srityje. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi dėl to, kaip konstruktyviai Lenkija pirmininkaudama dirbo. Sunkiai dirbo šioje srityje ir darėme pažangą. Buvo daug e, labai sėkmingų darbų, kuriuos jūs paminėjote, aš jų nekartosiu. Tri, trim klausimais pasisakysiu. Pirmiausia, prieglapšio paketas. Gerbiamas ministrė, jūs puikiai žinote, šešis, metus, šešis mėnesius pirmininkavote ir žinote, kad mes neišspręsime prieglapšio klausimo, jeigu nebus solidarumo. Uh, Lenkija buvo labai drasi, labai stipriai spaudė visus dirbti mm, šio dokumentu, ypač siūlydama mm, pasiūlymus dėl ankstyvo mm, perspėjimo sistemos, bet buvo padaryta ne tiek, kiek parlamentas norėtų, tam, kad šitas mechanizmas taptų solidarumo mechanizmu. Ankstyvo perspėjimo mechanizmas nėra solidarumo mechanizmas, o parlamentas reikalauja būtent solidarumo mechanizmo. Turiu galvoje, kad tikras solidarumas turėtų, turėtų būti pasitelkiamas pagalba, kada viena valstybė nesusitvarko su prieglapšių srautu. Prieš kelias dienas šio komiteto delegacija lankėsi Lampeduso saloje ir matėme, kad sala tuščia. Sala tuščia, nes nepaisant to, kad 55 tūkstančiai žmonių atplaukė iš tą mažą salą, visi šitie žmonės buvo e, padalinti e, po skirtingus Italijos regionus. E, tie žmonės, kurie atvyko Lampedusą, ne į Lampedusą e, norėjo vykti, net ne į Italiją, jie norėjo į Europą. Ir kol mes nesuprasime, kad tie žmonės vyksta į Europą, tol tos išornių sienų valstybės ir turės vienos tvarkytis su tokiais dideliais rautais. O tai yra neteisinga, nes tie žmonės veržiasi į Europą ir mes visi turime dalintis atsakomybę. Tikriausiai ne vienas neprašo, kad Europa po visas valstybės narės paskirstyti visus, kurie įvažiuoja į kurią nors valstybę narę. Bet mes prašome efektyvaus solidarumo mechanizmo kuris bus naudojamas tada, kai vienai valstybei srautas bus per didelis, kad jinai sugebėtų pati susitvarkyti. Deja, tai tokio mechanizmo kol kas nėra, o kol jo nebus, tol mes negalėsime pritarti prieglapšio paketui. Antra, nauji pasiūlymai dėl Šengeno. Komisija pateikė drąsių pasiūlymų dėl Šengeno. Tarybos reakcija atrodo tokia, liktai jie sakytų, mes neprašėme to daryti. Tokia reakcija iš tarybos tikrai liūdina ir tikiuosi, kad konstruktyviau galėsime dirbti ties šiais naujais pasiūlymais, kalbant apie nacion... patikros ties nacionalinėmis sienomis atstatymo tarp Šengeno valstybių. Manau, mes turime būti labai atviri dėl labai paprastos priežasties. Judėjimo laisvė yra teisė, kurią mes visi ES piliečiai, gauname iš ES. Šitos teisės negalima atimti vienos valstybės e, sprendimu. Pavyzdžiui, Prancūzija buvo atstačiusi e, patikrą e, ties sieną su Italija ir taip ji ne tik tai atėmė tų E, piliečių teisę, bet taip pat ir labai blogą žinią pasiuntė. Mm, pavyzdį blogą labai parodė. Vėliau sekė Danija, tada Niderlandai. Ir matome, kad ta žinia yra ta, kad mes neiname į priekį, o integracijos rytyje einame atgal. Galiausiai Šengeno plėtra. Klausiu pirmininkačios valstybės. Prašau, pirmininkačios valstybės mm, toliau dirbti. Labai dėkoju už konstruktyvų požiūrį siekiant to, kad Bulgarija ir Rumunija pagaliau būtų prisijungusios prie Šengeno. Mes prašome šitų, prašome šitų valstybių išpildyti tam tikras sąlygas, jos tai padarė, mes patikrinome, ar jos jas išpildė radome mm, rezultatus, kad tos sąlygos yra gyventos, tai kogi mes dabar laukiame, kodėl Šengeno plėtra neįvyko, kodėl viena valstybė narė vis dar blokuoja Šengeno plėtros procesą, jeigu šios valstybės išpildė visas iškeltas sąlygas. Manau, turime priimti sprendimą kuo greičiau e, praplėsti Šengeno erdvę. Ačiū, ponio Romero Lopes. Ačiū, pirmininkė. prieglapšio politiką. Norėčiau prisidėti prie to, ką sakė ponas Busutil. Dėl to, kad ankstyvo persvojimo mechanizmas yra netobulas. Puikiai suprantame, kaip Lenkija pirmininkaudamas tengiasi, bet bėda yra pačiame Dublino reglamente paslėpta. Tai yra problema, kurios mes neišsprendėme. E, Pane Mastrom pateikė dokumentą ir jame sakoma, kad reikia pakeisti Dublino reglamentą, bet ten nepasakyta, kaip reikėtų pakeisti Dublino reglamentą. Vadinasi, valstybės narės nežino, ką daryti su Dublino reglamentu. Taigi, norime, kad situacija tęsusi taip, kaip ir dabar jinai yra susiklošiusi. Vadinosi, e, pietų šalys turi priimti visus tuos, kurie bėga nuo karo Šiaurės Afrikoje. E, ir pietų valstybės turi pačios e, ieškoti išteklių tuos žmonės priimti. Žinome, kas darosi Graikijoje, Maltoje ar Italijoje tose pietų valstybėse, kurios priima didelius rautus prieglopšių ir neturi išteklių išspręsti tos problemos. Reikia iš esmės apsvarstyti tai, ką sakė panas Pausutil dėl solidarumo. Tai yra daug. Mm, daug sutingesnė problema, vien ankstyvo perspėjimo mechanizmas jos neišspręs, bet mes dėkojame Lenkijai už pastangas sprendžiant šitą klausimą. Kalbant apie sienų apsaugą, sien, atstatytą sienų apsaugą tarp valstybių narių. Mm. Tiesa, ką pasakė Lenkija pirmininkaudama, kad negalima užkirsti kelio laisvam žmonių judėjimui. Mm, turint galvoje turimas lėšas, manau, Lenkija dėjo labai dėlės pastangas tam, kad ta, mm, ta tendencija dviejų valstybių narių, kurios nemokėjo išspręsti savo problemos, nesitęstų. Problema yra iš tikrųjų daug sudėtingesnė, vien atstatant vidinių sienų kontrolę, jos neįspręsime. Pačio direktyvoje sakoma, kad atstatymas skirtas imigracijos mm, kontroliavimui, bet taip pat kalbama ir apie terorizmo prevenciją, apie e, didelius sporto renginius. Negalima suplakti tų dalykų, manome, kad tai yra daug sudėtingesnis klausimas ir negalima taip vienpusiškai taikyti tos direktyvos ir taip, taip betodariškai labai greitai imprimti sprendimus. Uh, pagrindinis faktas yra tas, kad judėjimo laisvės negalima priboti. Kalbant apie PNR, norėčiau paklausti. Jūs kalbate apie skaidrumą. Tas skaidrumas pirmiausia turi būti taikomas e, patiems keleiviams, kad keleiviai skaidriai matytų, žinotų, kam bus naudojami jų duomenys. Taigi norėčiau paklausti, Šiuo metu net Junktinė karalystė neturi jokių, jokio reglamentavimo dėl PNR. Tik tai trys ar keturios valstybės turi atitinkamos nuostatas dėl PNR, e, panašiai su PNR, dėl domenų apsaugos, bet ir tai jie taikomi visiškai kitose srityse ir netgi šiuose trijose keturiose šalyse e, tie duomenys naudojami skirtingais tikslais, e, tam tikru atveju kovojant e, su terorizmu, kai kuriais atvejais dėl, su, dėl imigracijos tikslų, kartais dėl kovojų su nusikalstimais prieš valstybę. Taigi, kaip mes sukursime europinę direktyvą, jeigu neturime net minimalių standartų, kurie būtų bendri. Taigi Europa kurs naują teisyną, kai valstybėse narėse net nėra tai reglamentuojama visiškai arba reglamentuojama visiškai kitose sritise. Tai kokia pozicija buvo Lenkijos pirmininkaujant šiuo klausimu? Pirmininkas, ačiū, ponė Fikstrom. Och nu tar alla på sig mikrofonerna för jag ska tala svenska. Labą dieną, pirmininkė, aš kalbėsiu švedų kalbą, nes turim puikias vertimo paslaugas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Lenkijai už puikų darbą pirmininkaujant. Tarybai vyko stiprus, tvirtas dialogas, matėme atvirumo dvasę. Žinoma, visi tikimės, kad e, šis šitvirumo dvasia sklandys ir pirmininkaujant kitoms valstybėms, nes iš tikrųjų mūsų krizė yra ne tik ekonominė. Krizė, kurioje atsidūrėme, yra pirmiausia pasitikėjimo krizė. Pasitikėjimo tarp valstybių narių, pasitikėjimo tarp ES institucijų ir valstybių narių. Uh, labai net gėda žiūrėti tokią padėtį, net nemalonu. Nemalonu matyti, kad mes net praradome dalį žodžio solidarumas esmės. Kaip padidinti solidarumą? Solidarumas padidinamas, padidinant pasitikėjimą. O kas vyksta dabar? Būtent priešingą situaciją matome valstybėse narise. Matome, kas vyksta per tarybos posėdžius, taigi mums reikia didesnio lojalumo, didesnio abipusio pasitikėjimo. Manau, kad tai yra svarbiausia, ką galima pakeisti. Dažnai mes labai gražiai kalbame apie solidarumą, bet iš tikrųjų gyvename nepasitikėjime. Solidarumas arba pasitikėjimas virsta nepasitikėjimu. Penki teisės dokumentai prieglašio pakete turėtų sustiprinti pasitikėjimą ir lojalumą, kurie galėtų tapti solidarumo pagrindu, solidarumo, apie kurį nuolatos šnekame. Bet reikia dar daugiau. Čia kalbame apie žmonės. Labai retai tai prisimename kalbame labai gražiais skambiais žodžiais, bet iš tikrųjų esmė yra žmonės, kaip mes žmo, priemame ES žmonės, kurie atvyksta į mūsų žemyną. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs tokie geranoriški ir atsižvelgėte į parlamento pasiūlymus dėl Dublino reglamento. Aš buvau atsakinga už šios pasiūlymus. Mes bendradarbiavome visą laiką Todėl turiu vilties, kad bus galima kažką nuveikti ir dėl Dublino reglamento. Noriu oficialiai komitete pasakyti, kad parlamentui buvo labai svarbu surašyti viską, kas buvo kalbama apie solidarumo sustiprinimą, apie abipusį pasitikėjimą, apie lojalumą. Ir buvo labai svarbu, kad Dublino reglamento pranešimas būtų svarstomas atskirai, neplakant su kitais dokumentais. Su Dublino reglamentu reikia dirbti atskirai. Su kitais klausimais irgi reikia dirbti atskirai. Tai yra labai svarbu. Lenkija pirmininkaudama nuveikė didelį darbą Europoje ir norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui už um, labai išsamų, išsamę ataskaitą apie tai, kas buvo nuveikta per šešis, šešis mėnesius. Teisingumo ir dus reikalų klausimuose. Tai yra labai svarbus dalykai susijęs su laisvė, saugumu. Svarbus dalykai Europos piliečiams, bet jūsų pirmininkavimas dar nesibaigė. Norėčiau jūs paskatinti taryboje kalbėti apie pasitikėjimą, apie lojalumą, kai vyks TVR taryba gruodžio 13 dieną, kad turėtume daugiau solidarumo, daugiau lojalumo, kad ateityje visi kartu dirbtumėm. Valstybės narės turi suprasti, kad vienas laukia nekarys, nes kartu tik tai mes esame stiprūs. Reikia prisiminti vertybės, kuriomis turi būti grindžiamas mūsų bendradarbiavimas. Taigi linkiu sėkmės per likusi trumpą pirmininkavimo laikotarpį. O dėl prieglopšio paketo ir mano pačios pranešimo galiu patikinti, kad parlamentas yra pasiruošęs vadovautis solidarumo ir lojalumo dvasia ir pradėti dėrybas, kada tik tai panorėsite. Ačiū, jeigu daugiau klausimų nėra. Atrodo, nėra. Tada paklausysime atsakymų, ponė Stahančiak, šodis jum. Dziękuję bardzo. Ačiū, ponė pirmininkė. parlamento nariai. Leiskite atsakyti į klausimus užduotus, į, sureaguoti į pateiktus pasiūlymus. Visų pasisakymuose kartojasi klausimas e, susijęs su Dublino reglamentu. Suvokiu, kad e, galbūt e, ne visi lūkesčiai dėl šio reglamento pakeitimo išsipildė, tačiau šis projektas pasitarnaus Europos solidarumui, ne tik atitinkamos nuostatos yra pateikiamas jos preambulėje, tačiau e, taip pat ir e, e, šio dokumento turinyje, esmėje, nes jame yra numatytas straipsnis, kuris susijęs su išankstinio įspėjimo ir solidarumo mechanizmu. Taip pat permainos, kurios anksčiau buvo apsvarstytos ir tie nesutarimai dėl vienintelio klausimo bus įspręsti kitą savaitę taryboje dėl papildomo straipsnio. Pirmininkaujant šalis tęs savo darbą, kad būtų galima po to pradėti teisėkuros darbus. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos solidarumas yra susijęs ne tik su Dublino reglamentu, tačiau taip pat ir su <clears throat> atitinkamais papildomais veiksmais, kurie turėtų būti sutvarkyti per artimiausius metus. Penktadienį buvo paskelbtas komisijos komunikatas dėl e, solidarumo prieglopščio teikimo srityje esama tam tikrų dokumentų, kurie susijęs su šio klausimu, reikia juos bendrai svarstyti. Kalbant apie Šengeno zonos valdyseną, dar kartą noriu pabrėžti, kad mums laisvas asmenų judėjimas yra labai svarbus ir Lenkijos premjeras Tuskas minėjo tai, kuomet buvo taryboje svarstamas šis klausimas ir Lenkijos pozicija čia yra labai aiški ir e, e, mes atitinkamą požiūrį laikomės dėl komisijos pasiūlymo, tačiau kalbant apie per didelę e, nelegalių migrantų arba prieglošių prašytojų atvyk, skaičiaus atvykimo į kai kurių valstybių teritoriją Manau, kad dėl to nekyla jokių klausimų, kokį mechanizmą pasitelkus reikėtų atitinkamas problemas spręsti. Ir aš manau, kad po kitą savaitę vyksiančios tarybos, kurioje bus nubrėžtos politinės tolesnių veiksmų gairės šioje srityje, Toliau bus analizuojamas, vertinimas šis klausimas ir toliau bus žengiama mano anksčiau minėta kryptimi. Kalbant apie keleivių duomenų perdavimo klausimus, Lenkija pirmininkavimo metu stengiasi elgtis labai apdairiai, atsižvelgiant į tai, kad valstybėse narėse atitinkamų klausimų sprendimų nėra Mes darbo grupėse e, konsultavome su domenų apsaugų specialistais, žiūrėjome, kaip e, oro transporto bendrovės elgesi su tomis, tais duomenimis, kad e, galėtume susidaryti įspūdį, kaip <clears throat> viskas yra vykdoma kitose valstybėse. Mes e, siekiame mm, nepalikti spragų šioje direktyvoje ir mm, todėl ne, nelabai skubame. Paskutinis klausimas susijęs su šiandien erdvės išplėtimu, padidinimu. Mano nuomonė, Lenkija pasiekė viską, kas įmanoma. Mes e, pasiūlėme kompromisinį sprendimą, kuris nebuvo lengvai priimtinas Rumunijai ir Bulgarijai, nes jos tikėjosi kažko kito. Mes tačiau sugebėjome e, jas įtikinti, sugebėjome susitarti, taip pat ir su kitomis valstybėmis, kurios norėjo, kad šiandien ar dvi nedidėtų. Tačiau kalbant apie Šegino erdvės padidinimą ir Rumunijos ir Bulgarijos prieimimą, reikia kitų valstybių atitinkamo pritarimo, tačiau mes nematėme jokios galimybės rugsėjo mėnesio taryboje atitinkamos atitinkamo sustarimo pasiekti ir mes tikimės, kad artimiausių laikų šio klausimu sugebėsime pasiekti permainų sprendžiant šį klausimą e, ir arba bent jau pasiekti kokios nors pažangos. Minėjau, teisinės nuostatos yra tokios, kokios yra, net pasitelkus geriausią pirmininkaujančios valstybės valia, kai kurių dalykų negalime pakeisti. Kalbant apie kreipimąsi ir e, apeliaciją, ne sustoti ties pradėtais darbais, tai mes dar esame numatę iki kalėdų e, pakankamai įtemptą veiksmų programą ir nei viena Lenkijos pirmininkavimo diena iki metų pabaigos ne nueis veltui. Dar kartą noriu paminėti dalyką, kuris mums atrodo labai vertingas. Tai yra puikus darbiniai santykiai, kurios pasiekime per savo pirmininkavimą su Europos parlamentu. <clears throat> Mes kartu sugebėjome išspręsti nemažai labai svarbių problemų, taip pat ir bendradarbiaudami, palaikydami ryšį su jūsų komitetu. Už tai norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti, kaip ir šio komiteto pirmininkui asmeniškai. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai kaip ir baigsime šį diskusijų randą, bet matau, kad dar ponas Buzartilis prašo žodžio. Dėkoju. Turiu prašymą pirmininkačiai šaliai. Jūs e, savo pirmininkamo metu E, laikėtės labai proeuropietiškas pozicijas, nežiūrint sunkumų šias rytyje. Taigi norėčiau paraginti jūs išlikti ir toliau konstruktyviais, atvirai nusiteikiusiais ir proeuropietiškais, net jeigu jau po e, šių metų pabaigos bus tiesiog viena valstybė narė tarp kitų ministrų tarpe. Pirmininkas, esu įsitikinęs, kad abu Lenkijos kaip pirmininkiaujančios šalies atstovai atsižvelgia tai, kad mes tikrai labai vertiname jų pastangas bei proeuropietišką dvasę, kurią jie vadovavosi savo pirmininkamo metu per šį ilgą pusmetį, spręsdami e, klausimus labai konstruktyviai. Ir kartu e, Jie labai sąžiningai ir atvirai bendradarbiavo su mūsų komitetu, nušviesdavo problemas ir tas kliūtis, su kuriamis jie susidirbdavo savo darbę taryboje. Taigi tie sunkumai nesumažėjos. Taigi Labai vertiname tai, kad jūs dėte visas pastangas tam, kad būtų daryta pažanga, dirbantis visais svarbiais uh, dokumentais, kurie ypač aktualūs mums, mūsų komitetui. Pone Stantik, prašau dar žodis jums. Ja chciałem tylko na zakończenie w odpowiedzi. Pabaigai tik e, norėjau, reaguodamas į tai, ką ponas Busutil minėjo, Lenkija ir toliau liks konstruktyvę ES palaikančią valstybę, nepriklausomai nuo to, kas pirmininkaus taryboje. Dar sėki dėkoju. Vis dar yra vienas darbo tvarkės klausimas, kurį reikia aptarti. Jis buvo numatytas be 15.6. Mes jau nesikį kvietėme mm, Brazilijos ambasadoriai mūsų komitetą tam, kad aptartume su terorizmu susijusius klausimus. Jo, jis dar netvykė. Todėl siūlau padaryti 45 minučių pertrauką. Pusvalandžio pertrauką, pasteisė pirmininkas. Ne, 20 minučių per traukėlę padarysime. Taigi, galima išnaudoti šį laiką kitiems reikalams, tačiau labai primiktinai reikalauju, e, raginu sugrįžti po 20 minučių, nes e, po susitikimo su Brazilijos ambasadoriu dar įvyks koordinatorių posėdis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 nuo karo the minister in the attendance to this part of the Libe committee meeting, but we welcome, of course, al señor Neiva Tavares, eh, embajador de Brasil, que ha sido invitado a tomar parte en la reunión que esta tarde celebramos sobre eh, Taigi šiandien vyks pasikeitimas nuomonėmis dėl vizų režimo abipusiškumo, saugumo, terorizmo ir pagrindinių teisių. Ponas Rikardas Neiva Tavares yra Brazilijos ambasadorius Europos Sąjungai. Jis priemė mūsų kvietimą. Ir Mes suderinome šitą susitikimą, labai nuoširdžiai dėkojame. Taip pat norėčiau priminti, kad Europos Sąjungos Brazilijos viršūnių sutikime, kuris vyko spalio ketvirtą dieną, abi pusės ir Europos Sąjunga ir Brazilija patvirtino savo norą dirbti žmogaus teisų, saugumo klausimais ir kovojant su tokiais, tokiamis problemomis kaip korupcija, e, narkotikų priekyba ir pinigų plovimas. Taigi dabar suteiksim žodį mm, ambasadoriui, o vėliau bus galima žodį klausimų. Taigi, gerbiamas ambasadoriu, žodis jums. Labai ačiū. Gerbiamas prezidente, man sakė, kad aš galėsiu kalbėti portugališkai. Žinoma, tada taip ir darysiu. Kalbėsiu savo brazilišką portugalų kalbą. Pirmininkas, žinoma, galima kalbėti visomis oficialiomis kalbomis. Labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. E, Saugumas e, šitie klausimai yra esmė ES ir Brazilijos santykių. Mūsų santykiai remiasi pagrindiniais, pagrindiniam teisėm ir žmogaus teisėmis. E, Brazilijos istorijoje mes stengiamės ieškoti būdų įgyvendinti žmogaus teisės, pagrindinės teisės demokratijoje. Tai yra kova, kurioje dalyvavo taip pat ir e, Respublikos prezidentė Dilma Rusev, kaip jūs žinote, nuo 80-ųjų metų redemokratizacija nebūtų tokia pati, jeigu būtų išlikę tokie patys žiaurūs neligybės laipsniai. Brazilijoje ekonomikos, socialiniai reikalai, kultūra ir civilinės teisės eina vienoje, viename mm, lygyje. Taigi, pradėjus aukti ekonomikai, 20 metais mm, pagerėjus padėčiai, dabar šalis tengiasi um, sumažinti neturtą. 2003-2010 metų 20 milijonų Brazilos, gyvent, Brazilos gyventojų e, nebėra, e, negyvena visiškam ne, neturte ir 400 milijonų gyventojų padidėjo 50 procentų jų e, pajamos. Su ES bendradarbiavime sek, e, skirtingose sektoriuose. E, ponas Antonio pat, Patrieta, e, Brazilijos užsienio reikalų ministras ir e, šios įgaliotinė Europos Sąjungos, ponė Ashton, kalbėjo, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių. Neseniai mes dar gyvenome autoritarnėme režime, todėl mes e, esame solidarūs su tomis valstybėmis, kurios ieško teisingumo ir laisvės. Jokia valdžia neišsilaikys um, autoritokratinių režimų. Skurdas, nedarbas yra net, netvari e, santvarka. E, Brazilijos, Brazilija e, nekartai yra pareimusi tuos judėjimus Šiaurės Afrikoje ir artimuose rytuose, kurie kovoja dėl e, demokratijos. Brazilija griežtai smerkia smurtą prieš pilietinę visuomenę. Tarptautinė bendruomenė turi padėti efektyviai toms visuomenėms, kurios reikalauja reformų, e, bet tuo pačiu metu neįsitraukti į procesus tose šalyse. E, pareiga saugoti, ginti negali būti pretekstas kariniam intervencijom. Kaip jau sakė prezidentė Dilma Rusev, e, Niujorke atidarant e, Junktinių tautų generalinę asamblėją, pasaulis dabar kenčia nuo to, ką atnešė smurtas ir terorizmas, ten, kur anksčiau jo nebūdavo ir padidėjusi civilių aukų skaičių. Pirmiausiai, pareigą ginti reikia e, vykdyti diplomatiniais ir humanitarniais e, šaltiniais. Galima imtis tik tų e, bendrų gynybos politikos priemonių, kada e, taikių priemonių neužtenka, bet e, prieš tai turime gauti išsamų Junktinių tautų saugumo tarybos įvertinimą. Brazilija mano, kad pareiga ginti turi eiti koja kojon su pareiga būti apgintam. Negalima skatinti smurto ar nestabilumo intervencija negali e, sukelti daugiau žalos, negu jinai turėtų užkirsti e, kelią. Bendra gynyba turėtų būti apribota tuo, ką nusprendžia Junktinių tautų gynybos e, saugumo taryba. Reikia nepamiršti, kad kad e, vystimasis yra geriausia prevencija. Taikos palaikymo misijos įrodė, kad tai yra naudingas instrumentas ir taip įvyko ne vieną, jau ne kartą. Tačiau nereikia pamiršti, kad nusiginklavimas ir e, masiniai ginklai e, turi prisidėti prie taikos. Brazilija visada rėmė kovą už taiką terorizmą mes visą laiką atmetėme ir tai yra mūsų tarptautinių santykių pagrindas. Brazilija prisijungia prie visų e, tarptautinių susitarimų e, šioje srityje. Terorizmas e, reikalauja naujo e, bendradarbiavimo Brazilija remia naują jungtinių tautų e, dokumentą susijusiu su kova su terorizmu, kur, kuris yra labai platus ir kur kalbama apie šio fenomeno e, priežastis, kur kalbama apie prevenciją ir žmogaus teisų apsaugą. Mes taip pat remiame jungtinių tautų iniciatyvą, kad būtų praplėsta ši iniciatyva e, kovojantis su tarptautiniu terorizmu. E, reikia susijęti organizuotą nusikalstamumą, pinigų e, plovimą ir terorizmo finansavimą. Brazilija ir e, taip pat kaip ir ES valstybės narės yra e, GAFI e, nari. Tai yra e, tarptautinė e, finansavimo grupė. E, ji kuria politikas, kaip kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų e, plovimu. Taip pat Brazilija prisijungusi prie GAFISUT. E, tai yra organizacija, kuri vienyje Pietų Amerikos e, valstybės. Jos tikslas yra toks pat kaip GAFI. Ir Brazilija ir ES taip pat sutarė dėl to, kad kova su terorizmu turi būti vykdoma pagal tartautinę teisę ir e, gerbent žmogaus teisės. Taip pat pasakyčiau, kad kova su terorizmu ir žmogaus teisų gynimas yra vienas kitą papildantis tikslai. Todėl kova su terorizmu turi būti e, atitinkanti tikrovę ir e, turi pirmiausia ją vykdyti civilinė vyriausybė, civilių vyriausybė. E, Brazilija ir ES norėtų sustiprinti bendradarbiavimą kovoje su terorizmu, ypač kalbant apie sektorinį dialogą. Brazilija per savo istoriją priėmė labai daug migrantų iš įvairiausio pasaulio šalių, žmonių, kurie, kurie bėgo iš savo e, žemės, e, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų ir kurie savo darbų ir savo tradicijomis prisidėjo prie Brazilijos nac, identiteto formavimo. Ir, ir prezidentė Rusev ir viceprezidentas Temer yra primo, pirmosios e, kartos e, brazilai. Tai rodo, kokia Brazilija buvo atvira imigrantams. Dilma Rusev tėvas buvo bulgaras advokatas, kuris išvažiavo iš savo šalies, iškodamas geresnio gyvenimo e, Pietų Amerikoje. Tik devinto dešimtmečio pabaigoje brazilų skaičius tapo didesnis negu imigrantų skaičius dėl finansinių problemų Brazilijoje. Brazilija tikisi, kad brazilai bus priimami taip, kaip Brazilija prieėmė užsieniečius imigrantus. Pastaruoju metu uh, E, Brazilijos migracijos rautai pasikeitė. Brazilijos ekonomijos dinamizmas e, prisidėjo prie to, kad emigrantai, kurie buvo išvykę iš savo šalies, grįžo į Braziliją, padidėjo europiečių, kurie galimybių ieško Brazilijoje e, migracijos rautai yra dinamiški ir besikeičiantys. Ir Brazilija remiasi šita, šituo faktu, gindama tą mintį, kad migraci apie migraciją pirmiausia reikia kalbėti, ap, m, kalbant apie e, migruojančių žmonių e, žmogaus teisės, o, o ne atsižvelgiant pirmiausiai į amžių ar jų tautybę ar kitus panašius e, aspektus. Brazilija nepritarė e, migracijos kriminalizavimui yra skirtumas ar žmogaus, nori, kuris nori užsidirbti gyvenimui, bet neturi dokumentų, ir tarp žmogaus, kuris pasirenka neteis, neteisėtą veiklą, yra, yra esminis, esminis skirtumas. Migrantai prisideda savo darbų, savo dinamizmų prie mm, mūsų mm, tapatybės kūrimo. Bet tai padaryti yra sunku, kada migrantai bijo e, vyriausybės, kai jie gyvena nelegalioje situacijoje ir kai jie bijo būti išnaudojami. Suprasdami šitą tikrovę, mes jau e, neutra, e, neutralizavome, nacionalizavome ne vieną kartą migrantus, 9 metais 41,81 tūkstantį imigrantų buvo e, nacionalizuota. Reikia bendradarbiauti, kovojant su neteisėtojais migracijos srautais. Brazilijos e, vyriausybė laikosi visų tarptautinių reikalavimų ir brazilai gali laisvai keliauti savo šalyje. Jų jie neturi būti prisirišę prie vienos e, vietovės. E, Brazilijos vyriausybė praneša apie e, įvažiavimo į kitas šalis sąlygas, organizavome seminarus, kur teigiama tokiame informacija pastaruoju metu užsienio ryšių ministerija išspausdino, išleido gidą sugrįžtantiems į Braziliją. Ryšiai tarp Brazilijos ir Europos yra labai seni ir kas kart vis uh, e, glaudesni. Tai matyti ir susitarimuose dėl e, bevizio režimo trumpoms kelionėms su 23 e, ES valstijom. Kol kas tik su Kipro, Estija, Latvija ir Malta nėra tokių susitarimų pasirašyta, bet šitos šalis turėjo suteikti bevizį režimą Brazilijos piliečiams, kurie atvyksta trumpam laikui, taip taikydami bendrijos teisę. Pagal Brazilijos e, teisę bevizis režimas turi būti tarptautinio susitarimo pagrindas, todėl Brazilija ir ES dėrėjosi dėl naujų bevizio režimo sutarčių, pirmiausia dėl paprastų pasų, taip pat dėl tarnybinių ir diplomatinių pasų. Pagal naujas e, bendrijos taisyklės šios sutartys buvo pasirašytos tarp Brazilijos ir ES ir jos taikomos visą Europos Sąjungą, išskyrus Junktinė karalystė ir Airija, su kuria yra pasirašyti ankstesni dvišaliai susitarimai. Naujai susitarimai nepakeičia e, keliautojų į Braziliją iš 23 šalių, kurios jau turėjo susitarimus su Brazilija. Jų padėties vykstant į Braziliją šitie nauji susitarimai nes, nekeičia. susitarimai buvo pasirašyti lapkričio mėnesį. Matau, kad įgyvenu šitas priemonės, įgyvenu šitas priemonės pritarė ir šitas komitetas, ir šitas e, parlamentas. Dėl diplomatinių ir tarnybinių mm, pasų šitas dokumentas yra, e, buvo primtas daug lengviau, jisai jau galioja nuo e, nuo balandžio mėnesio šių metų, o dėl paprastų e, pasų, kol kas šis dokumentas yra svarstomas Brazilijos nacionalinėme kongrese. Sunku numatyti, kiek mes svarstysime šitą dokumentą, nes teisė, kurios valdžia yra nepriklausoma, bet galite būti tikri, kad Brazilija e, labai susidomėjusi stebi šitą doku, šito dokumentą svarstymą, kad jisai įsigyvenintų kuo, kuo anksčiau. Esu tikras, E, kad visos iniciatyvos, visas iniciatyvas jūs taip pat svarstysite ir tikiuosi, kad jūs paremsite, kad mūsų, e, kad Brazilijos ir ES e, santykiai kuo toliau to labiau stiprėtų. Ačiū, sako pirmininkas ponas Džekolino. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Na, labai įsiklausiau tai, ką sakė ponas ambasadoris. Na juk mes nesikį, jūs kvietime atvykti į mūsų komitetą, beveik jūs persiekime, dabar turime galimybę jūs išklausyti, tad ir pasinaudosime šiuo šansu. Labai įsiklausime į tai, ką sakėte apie žmogaus teisų padėtį Brazilijoje, apie tai, kas buvo padaryta, tuos didelius žingsnius, tai yra 40 milijonų brazilų dabar jau pasiekė vidurinę klasę, Brazilijos ekonomika sparčiai auga, stiprėja, taigi kaip ES tuo labai džiaugiamės. Ir tai sakau ir kaip ir Italijos pilietis, kuris atstovauja Europoje Italijai. Na, jūs kalbėjote apie vizų klausimus, saugos aspektus, kovą su terorizmu. Na, ir jūs minėtos pačius dalykus, kaip ir kai kurios nevyriausybinės organizacijos, tai yra teisingumas, sažiningumas, teisėtumas. Ir tenka konstatuoti, kad, pavyzdžiui, Brazilijos skamblėjimuose patalpose skirtose 16 žmonių būna kalinama iki 60 žmonių. Arba atsitinka, kai žmogus yra nuteisamas, teisėtas nuteisimas, bet po to jis yra įkalinamas tuose masiniuose kalėjimuose. Ir galbūt tą žmogų, sutinkamai su juo padarytų nusižengimų, nusikaltimų, reikėtų įkalinti tinkamesnėmis sąlygomis, homoniškesnėmis sąlygomis. Na, jūs kalbėjote labai bendrais bruožiais, sakėte, kad reikia bendradarbiauti ir panašiai. Jau prieš keletą mėnesių mūsų parlamentas uh, bandė pasiekti, kad su Brazilija būtų sudarytas e, sutarimas dėl vizų režimų. Jūs sakėte, kad e, nereikia automatiškai laikyti nelegalių migrantų nusikalteliais. Na, mes tai žvelgiame šiek tiek iš kitokios perspektyvos. Daugelį, bra, daugelis Brazilijos gyventojų yra kilę iš Italijos Ir e, tai yra didelis išteklis, galvant apie jūsų darbo rinką, ekonomikos konkurencingumą ir taip toliau. Bet e, labai svarbu, kad Brazilija remtųsi teisinės valstybės principais. Dėl, dėl Batisti, pavyzdžiui, jis jau tapo net rašytoju. Mm, dabar jis atrodo yra Prancūzijoje, tapo rašytoju. Taigi, jeigu galiotų tas e, abipusiškumo principas e, migracijos klausimuose, tai čia reikalingas pasitikėjimas kaip esmininė prielaida. Ir dabar, jeigu pažiūrėsime Batisti atvejį, tai kodėl čia taip vėlavo bendradarbiavimas, juk kalbame apie žmonių gyvybės. Teismai priemė nutartis praėjo 30 metų ir niekas nebuvo padaryta. Na, galbūt egzistuoja tam tikri susitarimai, teisiniai susitarimai, tarptautiniai sutarimai, Prancūzija jų sąmoningai nevykdė. Ir dar vienas dalykas. Kai dėl vizų režimo. Pavyzdžiui, ES piliečių atžvilgių taikoma vizų režimą. Tai, pavyzdžiui, Prancūzijos piliečiai turi teisę gauti 160 dienų vizą, o tuo tarpu italai po Batista atvejo traktuojami praščiau ir dabar turime teisę tik tais grinai turistinę 90 dienų vizą. Ar teisinga ši informacija? Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė ambasadoriu, kad atvykote į mūsų posėdį taip vėlai, į mūsų komiteto posėdį ir dabar norėčiau E, pakalbėti apie vizų liberalizavimo režimą, apie kurį jūs ir pats e, kalbėjote savo pasisakymo metu. Kaip žinote, ponė ambasadoriu, dabar negalioja abipusiškumo principas dėl keturių šalių - Malto, Kipro, Estijos ir Latvijos. Taigi mano šalis Malta yra vienas iš šių keturių šalių. Tai reiškia, kad Brazilijos piliečiai, jeigu jie nori atvykti į šias keturias šalis, jiems nereikalingos vizas, tačiau šių šalių piliečiai vykdami į Braziliją privalo gauti vizą. Taigi buvo siektas sutarimas, kaip jūs teisingai minėjote, ir šis sutarimas buvo ratifikuotas šiame parlamente šių metų vasario mėnesį pagal mano turimą informaciją. Likščiol Brazilijos teisėkuros organas dar neratifikavo šio susitarimo. Tai yra, e, kai kal, neratifikavo susitarimo, kai kalba eina apie paprastus piliečius, e, turinčius normalius pastus. Tai reiškia, kad ši nesažininga situacija, ne, nebipusiškumo situacija tęsiasi, kuris sukelia uh, daug neiškumo, sumaišties, nes šių keturių šalių piliečiai, manydami, kad jau jiems galioja laisvo svirdzų režimas, manydami, kad jie gali vykti į Braziliją, taip ir daro, ir ten jiems tenka konstatuoti, kad jiems dėl to vis dar reikalinga ir juos išsiunčia atgal. Taigi, net ir mano rinkėjų tarpe buvo toks atvejis. Taigi norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų taip ir yra. Teisinga ta mano turima e, informacija, tai yra, kad e, par, Brazilijos parlamentas kol kas neratifikavo šio susitarimo ir jeigu taip, tai kada galima tikėtis, kad šis susitarimas bus ratifikuotas tam, kad e, iš tikrųjų vizų liberalizavimo srityje galios abipusiškumo principas. Pone Gonsk. Dėkoju. Aš taip pat turiu panašių klausimų, kaip kad ponas Bustilis. Jūs minėjote tas keturias šalis, dėl kurių nebuvo užbaigtas darybos dėl vizų liberalizavimo režimo ir negalio abipusiškumas principas. Taigi norėčiau sužinoti, dėl kokių priežasčių uh, neratifikuotas šis tarimas. Kokios kliūtis iškilo, kodėl būtent dėl šių keturių šalių ar dėl kitų šalių būtų problemų. Taigi aš manau, kad mums visiems tai padėtų geriau suprasti tuos sunkimus, kurie galbūt iškilo šioje srityje. Ačiū. Pirmininkas ponas Tavaras. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ambasadoriu, labai džiugu, kad jūs šį vakarą atvykote į Libę komitetą Europos parlamente. Mes su jūsų šalimis palaikome tamprius ryšius. Na, e, taigi daug ryšių, netgi toks atsitiktinis faktas, kad mūsų pavardė, pavardė panaši. Taigi čia kalbame ne vien tik apie ekonominius, politinius saitus, bet reikia kalbėti ir apie piliečių teisės, politinės teisės, žmogaus teisės. Kalbėkime apie pluralizmą. Na ir sakyčiau, Brazilijoje daug kas kaip ir tvarkoj. Na ir daug klausimų ir aptarėme Brazilijos kongrese, penaltų rūmose. Taigi, taigi ir didžiojo dvidešimtuko kontekste ES ir Brazilija e, palaiko ryšius ir pavyzdžiui Kanuose per didžiojo dvidešimtuko um, posėdį ES tarėsi su Brazilija dėl stabilumo fondo. Uh, Taigi, šie santykiai, šie saitai yra svarbus, mūsų komitetas šį neša savo indėlį, bet aišku, gali kilti ir tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, prisimenu e, tą kartą, kai aptarėme Batisti bylą ir e, savo veiksmus grindėme dvišalių susitarimų tarp Brazilijos ir Italijos. Bet galiausiai nebuvo su susitarta dėl asmens išdavimo tarp ES ir Brazilijos. Šiuo atveju buvo bendradarbiavimo dvi šalių pagrindų tarp Italijos ir Brazilijos. Būta ir kitų atvejų, kai asmenys buvo gražinami Braziliją. Pavyzdžiui, Brazilijoje dabar yra paskelbta vienos mens paieška, kuris padarė nusikaltimą, tačiau neaišku, ar jis bus išduotas Italijai ar ne, nors egzistuoja e, susitarimai tarp Italijos ir Brazilijos, nors ir ne tarp Brazilijos ir ES. Taigi būtų gerai, jeigu e, pavyzdžiui asmens išdavimo atveju būtų orientuojamas ne pavienės šalis pagal du šalius tarimus, o visą Europos Sąjungą. Kitas dalykas, e, jūs kalbėjote apie migracijos rautus ir tai, kad keičiasi migracijos rautų kryptis. Na ir iš tikrųjų dabar daugiau europiečių vyksta gyventi Brazilinį negu atvirkščiai. Na ir daug buvusių uh, imigrantų iš Brazilijos atvykusių gyventi Europą dabar grįžta namo į Braziliją. Ir čia e, Airijos, Italijos, Belgijos migracijos tarnybos e, turi nešti savo indėlį. Taip pat e, yra ypatingi santykiai tarp Brazilijos ir Pirėnų pusėsvalio šalių. Tai yra Pranc... E, Portugalijos ir Ispanijos. Ir iš šių dviejų šalių vyksta labai kompetitingi specialistai Brazilija. Čia paminėčiau žurnalistus, architektus. Ir e, taip pat vyksta aktyvus mainai tarp aukštųjų mokyklų. Taigi galbūt uh, kai nebeliko tokio didelio spaudimo politinio. Galbūt reikėtų e, formalizuoti šį fenomeną, sudarant e, susitarimą tarp ES ir Brazilijos. Taip pat, pone ambasadoriau, norėtųsi uh, iš jūsų daugiau sužinoti apie bendras priemonės, kurias Brazilija ir ES galėtų taikyti tam, kad būtų kovojama su korupcija ir pinigų plovimu. Taigi galbūt Brazilija turi kažkokių naujų minčių šioje srityje. Ką galėtumėte pasiūlyti? Taip pat reikėtų kalbėti ir apie kovą su sekso turistais. Ir aš manau, kad tikrai reikėtų bendradarbiavimo šiame kontekste. Taip pat kaip yra su e, lėktuvų keleivių asmens duomenimis ir jų apdorojimo tvarkymu Brazilyje. Taigi, kai kalbame apie keleivių asmens duomenis, tai reikėtų atsižvelgti ir tą naują fenomeną, tai yra, kai daugiau asmen, e, asmenų vyksta iš Europos į Braziliją netverkščiai. Taigi turėtume į šį klausimą pasižiūrėti visiš, visapusiškai ir neapsirboti vienais pavieniais aspektais. Galbūt iš tikrųjų reikėtų sudaryti sustarimą mm, su Brazilija Tai yra, tai būtų sutarimas tarp ES ir Brazilijos ir jo tikslas būtų reglamentuoti asmens domenų tvarkymą ir tokiu būdu būtų apsaugotas abi pusės, ponė Cheminė. Labas vakaras, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Pažįstu jūsų šalį, žaviuosi jūsų šalimi, nekartą esu ten buvusi ir manau, kad priėmimo, migrantų priėmimo ir taikos saugojimo e, klausimais tikrai galite mus pamokyti. E, visada Brazilija buvo tokia ir aš tikrai labai žaviuosi jūsų šalimi. Buvo labai įdomu klausyti jūsų pasisakymo, ypač kur kalbėjote apie terorizmą ir kovą su terorizmu kad tai turėtų būti pasaulinė kova, kalbėjote ir apie žmogaus teisės. Labai džiaugiuosi, kad jūs prisijungia prie visų konvencijų susijusių su kova su terorizmu. Puikiai išmanau terorizmo temą, nes esu Ispanija ir Ispanija ta rykštė yra labai stipriai kliuvusi. Gali būti, kad dar nesibaigia šitą problemą Ispanijoje, bet jau daug metų gyvenu Italijoje ir žinau, kad ir italai yra išgyvenę terorizmą. Ir ir e, išlėja daug, daug ašarų. Kaip jūs pats žinote ir kiti žino, vienas iš Česarį Batistį, brigado, brigado Rosi buvo Česarį Batistį, kurie jisai buvo, jisai Vienas iš žiauriausių jo išpolių buvo tas, kai pasikesino į vieną juvelyrinių dirbinių e, meistrą ir jo vaikas liko valido vežimėlyje. Žinoma, kad tas asmuo yra Brazilijoje ir Brazilija neišduoda jo, nepaisant to, kad Italija prašo išduoti. Tikiu Brazilijos gerais norais, gera valia ir tikiu, kad jūs mus paaiškinsite paaiškinsite tai, kas yra nepaaiškinama, krums atrodo nepaaiškinama, e, bent jau man kaip žmogui, kuris dirbo su terorizmu, e, kaip šalis, kuri pasisako už taiką, gali neišduoti tokio nusikaltelio kaip Čezaro Batysti. Ar kalbant apie Braziliją galima kalbėti apie žmogaus teisės, tikiuosi, kad taip, bet noriu neižeisdama jūsų pasakyti, kad nėra gar, didelė garbė jums neišduoti e, šitos mens, jisai turėtų būti Italijoje ir atsimti iš tos nusikaltimus, kurios padarė. Manau, kad Batisti atveju nebuvo politinės valios išspręsti šitą klausimą. Jūs e, kalbate apie kovą su terorizmu ir kartojate ir kartojate ir kalbate apie žmogaus teisės, tai aš norėčiau pridurti. Šiuo atveju E, jūsų žodžiams prieštarauja tikrovė ir faktai. Norėčiau, kad jūs man, man paaiškintumėte, kodėl šiuo atveju taip atsitiko. Pirmininkas, ačiū. Dabar ambasadoriui duosime laiką, ats, laiko atsakyti į konkrečius klausimus, ypač dėl to, kas pasikartojo įvairiose klausimuose, būtent dėl Česare Batisti teroristo neišdavimo iš Brazilijos. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių už klausimus ir e, atsakyti į klausimą, kuriam buvo skiriama daugiausia dėmesio paskutinėse dviejose pasisakymuose. Mes e, siekiame užtikrinti gerus dvišalius santykius tarp Italijos ir Brazilijos O kiti klausimai yra susijęs su Europos komisijos pateikta nuomonė ar vertinimu. Tai yra pirmas aspektas. Antras aspektas yra tas, kad būtina pažymėti, jog tiek Brazilija, tiek ES yra demokratinės valstybės, kurios vadovaujasi teisės normomis, teisinės valstybės principais ir mes pirmiausiai turime gerbti e, kiekvienos šalies e, suvereniai priimtus sprendimus. Su tai nėra vienintelis e, ekstradicijos e, reikalavimas, nes prieš kurį laiką Brazilija iš Italijos e, pareikalavo išduoti Brazilijos teisės saugos nuteistą asmenį Salvatore Kačiola, kuris gyvena Italijoje. Ir Italijos valdžios institucijos atsisakė išduoti šį asmenį Brazilijai. 2008 metais šis asmo buvo sulaikytas užsienyje, nes buvo išvykęs iš Italijos, kadangi buvo jam išduotas tarptautinis arešto orderis, buvo sulaikytas kitą šalyje ir po to išduotas Brazilijai. Neseniai skaičiau spaudoje, kad buvo dar vienas JAF pilietis kuris JAV buvo nutistas 70-mečio e, pradžioje, buvo sulaikytas Portugalijoje, tačiau Portugalijos valdžios institucijos atsisakė jį išduoti, nes remiantis žiniasklaidos informaciją, jis buvo e, Portugalijos pilietis, nepaisant to, kad jo pavardė e, portugališkame pase skiriasi nuo pavardės amerikiečiame pase. Taigi šiais pavyzdžiais remdamasis norėjau pabrėžti, kad e, šis klausimas yra susijęs su Brazilijos ir Italijos tarpusavio santykiais, o ne su Brazilijos ir ES tarpusavio santykiais. Mes labai dažnai e, matoma tik viena ar kita problemos pusė, o čia mes kalbame apie dvi valstybės, kurios yra teisinės valstybės, e, tiek Brazilija, tiek Italija ir reikia gerbti tose šalise e, priimtus teisinius sprendimus. Ir aš daugiau e, šio klausimo neketinu kalbėti. Dėl vizų režimo buvo kalbėta apie priežastis, dėl kurių buvo susitarta dėl atitinkamo vizų režimo palengvinimo susitarimo. Tos keturios minėtos valstybės, kurios netaikė vizų režimo Brazilijos piliečiams ir dėl to neva susidarė tam, buvo pažįsta tam tikra pusiausvėra. Komet aš pradėjau savo darbą Briuselėje 2008 pabaigoje, buvau sustikęs su komisijos atstovais ir su šių keturių valstybių atstovais tam, kad būtų galima susidaryti dėl dvišalių priemonių, kurios jau egzistavo su kitomis ES valstybėmis. Man buvo atsakyta, kad atsižvelgiant į integracijos proceso pokyčius nuo šiol Komisija, koordinuodama veiksmus su valstybėmis narėmis, yra atsakinga už sutarčių e, pakeitimus, e, kurie yra taikomi visoms valstybėms, išskyrus Junktinė karalystė ir Airija dėl žinoma priežasčių. Taigi, bendro pobūdžio e, sutartis turėtų būti taikoma ir mes pradėjome kitą procedūrą ir dėrėjomės dėl atitinkamo susitarimo atsižvelgdami į atitinkamas vizų režimo išimtis, kurios yra numatomos tiek Brazilijos piliečiams, tiek ES piliečiams. Ir e, dabar e, e, vyko procesas dėl išimties taikymo, kuris vyko tris mėnesius, po to darybos buvo protestas dar trim mėnesiams ir reikia e, pažymėti, kad ši procedūra buvo pakankamai sudėtinga, yra pakankamai sudėtinga, nes tai yra naujas procesas. Praėjusiu metu pabaigoje baigėme šį procesą ir norėjome pasirašyti šį susitarimą praeitų metų birželio mėnesį per aukščiausio lygio susitikimą tarp ES ir Brazilijos, tačiau m, mm, tai buvo neįmanoma, nes e, dėl vertimo problemų, e, peržiūros procedūrų, kitos, e, kitų priežasčių nebuvo įmanoma to padaryti, todėl mes pasirašėme vėliau šį susitarimą tuo metu, kai tiksliau numatėme pasirašyti tuomet, kai Brazilijoje vyko rinkimų kampanija, todėl Brazilijos nacionalinis kongresas šiek tiek užtruko svarstydamas ir ratifikuodamas šią e, sutartį. Ir e, dėl to užstrigo e, šios sutarties ratifikavimas dėl atskirų pasų kategorijų buvo nes, nesutariama, tačiau, kaip žinote, atskiros valdžios institucijos Brazilijoje yra nepriklausomas ir aš negaliu dabar prognozuoti, kaip baigsis ratifikavimo procedūra Brazilijos kongrese. Mes tik tai galime par, išreikšti pageidavimą, kad Brazilijos parlamentas kuo greičiau baigtų ratifikavimo procedūrą, kad būtų galima pasirašyti susitarimą ir kuo greičiau normalizuoti padėtį. Grįžtant prie pono Tavareso klausimo. apie galimybę pasirašyti naujus susitarimus skirtingose srityse, kurias jis minėjo, migracijos, taip pat sekso turizmo srityje arba pinigų, kovos su pinigų plovimu srityje. Reikėtų, kad abi šalis įvertintų dabartinės sutartis šiose srityse, nes šiuo metu neturime galimybės šių klausimų svarstyti, nes laukiame ES vykdomosios valdžios institucijų atitinkamų pageidavimų, o kol kas tokių pageidavimų nesulaukime kalbant apie migrantų srautus, mes mėginame palaipsniškai įspręsti šią problemą, pradedant nuo jos užuomasgų. Pavyzdžiui, esama Brazilijos piliečių, kurie 90-10 e, mečiuose e, yra emigravę į Portugaliją. Pavyzdžiui, tam tikrų profesijų atstovai dantistai, net joms nesudaromos deramos sąlygos dirbti Portugalijoje, nes e, nepripažįstami jų universiteto diplomai. Tai yra keista situacija, nes e, pradėdami savo studijas universitete E, Brazilijos dantistai e, mokosi tik šios specialybės, tuo tarpu Portugalijoje iš pradžių mokoma bendrosios gydomosios medicinos, po to pasirinkama e, dantų gydytojų specializacija. Taigi, mm, neverta minėti, kad tikrai šis problemas pakankamai aktualios ir reikia iškoti jų sprendimą. Šiuo metu esama priešingos padėties e, kai kurie Portugalijos piliečiai, kurie pageidauja dirbti Brazilijoje, turi atitinkamą mokslo baigimo Portugalijoje diplomą ir kyla problemų dėl šių diplomų tarpusio pripažinimo. Mes siekiame e, dvišalio sprendimo, kuris padėtų išspręsti dabartinę sudėtingą padėtį. Taigi siekiant galimų sutarčių naujose srityse reikėtų įvertinti padėtį e, šiuose srityse. Šiuo, šiuo metu galiu pasakyti, kad konsultacijos nevyksta ir e, atitinkamos sutartys šiuose srityse nėra rengiamos, taigi tai yra hipotetinis klausimas ir tiek galėčiau Jums pasakyti. Dėkuoju, ponė ambasadoriu, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, dėkoju už e, pateiktus paaiškinimus. Taigi, atrodo, ponas Jekolino dar norėtų pasisakyti. Labai trupai, dėl turistinių vizų nebuvo atsakyti mano klausimą. Norėčiau paklausti, ar daromas skirtumas tarp ES piliečių ar diferencijuojama, jau čia nešnekant net apie tą susitarimo ratifikavimo klausimą Brazilijoje. Na, aš moku italų kalbą, jau daug metų jos mokiausi, todėl supratau jūsų pasisakymą. Ir tikrai stengiuosi mm, suprasti pasisakymą italų kalbą. Mm, bet nesu tikras, ar tikrai viską tiksliai supratau, todėl sudėsiu ausinės. Taigi, nuo Birželio mėnesio Italijos piliečiai gali, vykdami į Braziliją, gauti tik 90 dienų vizą. Atsakymas ne. Tai klaidinga informacija. Mm, Brazilija ir Italija siečia, siepa, sieja ypač visapusiški ir gilus saitai ir daugiau nei 30 milijonų Brazilijos piliečių gali gauti Italijos pilietybę, kai kurie jau ją turi, kai kurie gali prašyti ją suteikti sutinkamai su jų e, šeimos ryšiais, ar jie turi giminių Italijoje, kokio artumo tie giminės seneliai, proseneliai ir taip toliau. Na, o kai dėl trumpalaikių vizų? tai jos ir išduodamas pagal su Italija turimą susitarimą. Tai tas turimas e, numato, kad e, vizos suteikiamas 90 e, dienų laikotarpiai su galimybė pratesti vizą dar 90 dienų ir šitoks režimas galioja visoms ES valstybėms narėms. Šis turimas buvo pasirašytas praeitais metais ir būtent tai ir jam ir numatyta. Na, o e, kai kurių ES valstybių atžvilgių Brazilyje tas vizas galima pratesti. Na, aš nežinau, ar pagal ES e, vizų režimą reikia išvykti šalies ir tik tuomet dar sėki uh, prašyti pratesti vizą, bet kai kalbame apie kelionės į Braziliją, tai maksimalus laikotarpis, kurį e, ES pilietis gali būti Brazilija, tai yra 180 dienų per metus. Na. O jeigu tas ES pilietis norėtų Brazilijoje likti ilgiau, tai tuomet jo buvimą Brazilijoje jau reglamentuotų kiti teisės aktai. Tarkim, jeigu jis tai norėtų dirbti Brazilijoje, tai tuomet jam būtų išduodama viza ne kaip turistinė viza, o pavyzdžiui darbuotojo viza ar verslininko viza. Tarkim, jeigu ES pilietis norėtų ilgiau būti Brazilijoje, tuomet jis turi pateikti specifinį prašymą vizą išduoti, kadangi jis mano, jog jam Brazilijoje teks būti ilgesnį laikotarpį negu 180 dienų, kaip tai yra reglamentuota susitarime, tai yra 90 plus 90 dienų režime. Na, kalbėtas, atrodo, mūsų turima informacija um, yra kitokia, nes e, nuo birželio pirmos išdidamose vizose italams būdavo spaudas uh, su informacija, viza negali būti pratesta. Taigi tai prieštara tam, ką jūs sakėte, netgi laikrašė apie tai rašė, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį. Na, o ta 90 plus 90 dienų uh, tas 99, plus 90 dienų režimas, na, galbūt čia yra kitas dalykas. Na, o šiaip jūs. E, šiaip iš Brazilijos buvo atvykusi delegacija į Siciliją ir aplankė įvairius e, pabėgėlių centrus ir ten teko išgirsti labai skirtingų pabėgėlių e, istorijų, kurios labai skiriasi nuo Batisti. E, istorijos. Jūs jį vis dar laikote e, pabėgėlių, bet tiesą sakant, jis yra juk nusikaltėlis, kuris pabėgo nuo bausmės. Ir aš manau, kad tikiuosi, e, tikiuosi kad per dvi šalius sustarimus mes galėsime pasiekti um, tenkinančių rezultatų. Na, aš tiesą sakant, jau pasakiau viską, ką uh, ketinau uh,